Okay, ladies and gentlemen. Na kągi, ponios ir ponai, manau, kad jau tikrai metas pradėti darbą, nes e, nereikia bausti tų, kurie atėjo laiku. Nereikia, kad jie nukentėtų dėl tų, kurie pavėlavo. Liebe Kollegen, liebe Kągi, gerbiami kolegos, tęsime posėdį. Dabar 23 darbo tvarkės punktas. Tiesą sakant, tai pats nesvarbiausias dalykas, kad jo numeris yra 23. Ir po balsavimo maratono šiandieną ryte kalbėsime apie su turiniu susigusius klausimus. Turime aukšto rango svečių ir tikimės iš jų gauti uh, įdomios informacijos ir tikiuosi, kad dar ateis kolegų į posėdžių salę. Taigi mes e, kalbėsime apie Europos saugumo tyrimų ir naujovių forumo pirmininko <sighs> pranešimą apie baigiamą ataskaitą. Taigi pirmininkas Dragotinas Matis, sveiki atvykę, taip pat sveikinu ir komisijos atstovą. Tikrai labai puiku, kad galėsime išklausyti abie pusių. Taigi, neužinant burnos, ponė Matė, žodis jums, mus tikrai domina jūsų atsinešta informacija. Pone pirmininkė, pradžiai keletas įvadinių žodžių slovėnų kalba, Dėkuoju, ponė pirmininkė, už tuos šiltus sveikinamosius žodžius, gerbiami įtrė komiteto nariai. Man iš tikrųjų labai malonu kreiptis jūs esrif vardu ir informuoti apie tai, ką likščiau esame nuveikę. Esame parengę tam tikros medžiagos, su kuria galėsite susipažinti vėliau, o dabar jei neprieštarausite, toliau kalbėsiu anglų kalba, nes manau, kad tokiu būdu bus lengviau pasikeisti nuomonėmis. Taigi SRIF darbas, darbe dalyvauna maždaug 46 nariai, jie yra iš 33 šalių, jie yra e, visuomenės, pramonės atstovų, mok, vartotojų, mokslo bendruomenės, universitetų bei nevyriausybinių organizacijų ir ES agentūrų atstovai. Na, e, ir mūsų esrif darbe, be mums pat talkininkauna 600 ekspertų, kurie dirba 11 darbo grupių. Taigi tai yra tikrai unikalus dalykas Europoje, dirbame jau dviejį metai ir dabar informuosiu apie tai, ką nuveikėme per tuos dviejus metus. Mes gilinamės į saugumo klausimus ir tokiu būdu norime prisidėti prie to, kad ES būtų saugesnė, kągi tai konkrečiai reiškia. Tai reiškia, jog mes ieškame būdų, kaip galima būtų našiau panaudoti visus išteklius pasinaudojant mokslinių tyrimų rezultatais, naujovėmis ir norime, kad mūsų pasiekti rezultatai būtų perimti pramonės. Norime, kad tai duotų naudos galtiniams vartotojams. Pramonė turi suteikti aukščiausias naujausias technologijas ir tokiu būdu užtikrinti didesnį saugumą. Mes savo darbe bandome atrasti atsakymus susijusius su moksliniais tyrimais, pramonėmis ir naujovėmis. Ir tikimės, kad e, mūsų darbas bus vaisingas. Mūsų visuomenė labai priklauso nuo technologijų, infrastruktūros, kaip pavyzdžiui, elektros tinklai, internetas, viešasis transportas, aviacija, telekomunikacijos ir taip toliau. Taigi, dedant labai nedidelės pastangas, gan lengva uh, sugriauti infrastruktūrą, nuo kurios esame šiuo metu taip priklausomi. Na, o kartu negalima ignoruoti tokių skirtingų veiksmių, kurie įtakoja mūsų saugą iš išorės. Taigi bandome atrasti atsakymus visus šios klausimus. Mūsų atsakymai yra iš tai kokie tai yra pagrindiniai signalai, rekomendacijos, o taip pat. E, esrie, e, tai yra Europos saugos tyrimų ir naujovių darbo atvarkė. Taigi mūsų organizacija yra nustatysi kai kurias rytise, kuriuose reikia atlikti mokslinius tyrimus ir juos reik, suskirstame į, į penkias pagrindinės grupės. Tai pirmiausia, yra um, saugos ratas, susidantis iš prevencijos, apsaugos, pasirengimo, atsakymo ir atsigavimo. Na ir čia visą tai apima pasirinkimo stikiniams nelaimėms bei krizų valdymui. E, antrasis, e, antroji sritis tai yra e, įvairaus pobūdžio išpolių atremimas. Ir mes čia bandome susitelkti kiek į įprastinio, tiek neįprastinio pobūdžio išpolius. Penk, trečia pagrindinė sritė tai yra už saugai svarbus pagrindiniai ištekliai, kaip pavyzdžiui energetika, transportas ir kitos svarbios infrastruktūros rūšis, e, susijusios pavyzdžiui su pagrindinis e, strategiškai svarbiamis pramonės šakomis Europos Sąjunga. Dar vienas rytis tai yra um, saugus asmenų ir prekių gabenimas, tai yra susijęs, pavyzdžiui, klausimai su sienos apsauga ir taip toliau. Na ir penktoji sritis, tai yra ypatingi interesai. Tai čia, pavyzdžiui, paminėčiau Europos kosmoso tyrimų programą tačiau visos šios darbotvarkės neįmanoma įgyvendinti nesilaikant kelių pagrindinių principų ir jie yra apjungti į pagrindinės žinias. Tai yra, pavyzdžiui, gerinant visuomenės saugumą, tai reiškia, jog reikia remtis Europos visuomeninėmis vertybėmis ir individualią laisvę. Mes negalime atremti visų žinomų ir nežinomų uh, grėsmių, kuriuos gali atsitikti, atsirasti ateityje. Tačiau nežiūrint to, mes turime būti pasirengti atremti žinomas grėsmės. Taip pat mes norime paremti mūsų visuomenę, tam, kad ji būtų pasirengusi atremti nežinomas grėsmės. Ir visuomenė turi suprasti, kad negalima būti pasirengę viskam, bet būtų visiškai netoleruotina, jeigu mes nebūtume pasirengę reaguoti greitai ir bet kokiamis atlinkybėmis pasirengti atkurti. E, tai taip pat, e, tai reiškia, reikia parengti visuomenės atsparumą bet kokiam poveikiu. O norint to pasiekti, reikia pirmą užtikrinti visuomenės pasitikėjimo, taip pat reikia ir valdymo institucijų ir atsparumą. Kritinius infrastruktūros atsparumą galima pasiekti užtikrinant saveikumą įvairiose aspektuose. Ir tai reiškia, jog reikia sisteminio požiūrio į pajėgumų vystymą Europoje na ir atsparumas nelaimės atveju gali būti užtikrinant uh, saveikumo, mokymo ir apmokymo dėka. Na ir taip pat reikia didinti visų piliečių samoningumą ir taip pat reikia užtikrinti skaidrumą, žiniasklaidą, ryšių sistemos šitaip pat yra labai svarbios. Uh, E, Europa remiasi savo pramonės galia ir žiniomis. Tačiau saugos rinka yra susiskaldžiusi, todėl būtina dėti bendras pastangas ir atlikti mokslinis tyrimus. Ir tokiu būdu būtų sukurtas vientisesnė Europos saugumo rinka. Ir čia atitinkamai reikalinga ir Europos e, pramoninė politika ir kuri skatintų naujoves. Taigi savo ataskaitoje pabaigoje pateikėme rekomendacijas, kur, pavyzdžiui, kaip galima būtų pasiekti geresnių rezultatų mokslinio tyrimų srityje ir naujovių srityje. Tai yra Pagrindinės penkios temos tai e, - bendrai Europos e, pajėgumai, naujos politikos iniciatyvos, integruotas požiūris į saugumą, e, visuotinė dimencija, taip pat busimi saugumo tyrimai. Paminėsiu tik tais keletą rekomendacijų. Esrė rekomenduoja, kad ES ir toliau didintų savo saugos tyrimų programas ir skirtų metinį 1 milijardo eurų biudžetą. Nacionalinės programos turėtų atspindėti šį užmojo lygį. Taigi aš trumpai supažininau su pagrindinomis SRIF išvadomis. Na ir turite keturių puslapių santrauką, o bendrai ataskaita yra daug išsamesnė. Ji apima maždaug 40 puslapių ir ten labai išsamei nušviesti tie dalykai, kuriuos čia trumpai pristačiau. Taip pat pristatytas bendrai mūsų darbas. Taip pat esame parengę apie 250 puslapių ir kiekvienai iš 11 darbo grupių ten yra skirtas atskiras uh, skyrius. Taigi yra labai išsabiai nušviesti atliekami tyrimai, o taip pat ir labai konkrečiai pristatytos programos, ką reikia daryti, yra, nus, pavyzdžiui, pateiktas darbo tvarkės tvarkarašiai ir prioritetai įgyvendinant programas. Ponios ir ponai, pabaigai pasakysiu, kad es Esrif bando atrasti labai kompleksiškus atsakymus į kompleksiškus klausimus ir manome, kad ši ataskaita jums suteikė tam tikrų gairių primant sprendimus įvairiais politinėmis lygmenimis. Tai pavyzdžiui, tai būtų naudingos rekomendacijos tiek parlamentui, tiek komisijai, tiek tarybai, tiek ir pramoniai, o taip pat tai yra rekomendacijos ir tam, kokius sprendimų reikėtų nacionaliniu lygiu. Taigi, tikiuosi, kad šiuose ataskaitose rasite atsakymą į tai, ką reikia nuveikti saugumų užtikrinti. Dėkoju. Nuoširdžiai dėkojame svečiai ir jeigu sutiksite, galbūt pirmiausia dabar suteikime žodį komisijai, kad turėtumėm visą vaizdą. Ponas Weisenbergeris lik netvyko, bet turime Alan Karne pas mus. Tikiuosi, kad teisingai ištariau. Tai yra mokslinių tyrimų um, skyriaus atstovas iš generalinio direktorato ir dabar steiksiu jam žodį. Čia, um... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, turiu pabrėžti, kad šis postas komisijoje susijęs su daug e, tarnybų ir komisijos komunikatas, kuris buvo parengtas po SRIF e, ataskaitos pateikimo, įtraukė ne vieną tarnybą. Žinoma, aš nekalbėsiu apie visus klausimus, kuriuos palėtė SRIF ataskaita ir komunikatas pakalbėsiu apie keletą dalykų. Pirmiausia, turiu pagirti labai vertingą ESRIF darbą, atkreipiant komisijos dėmesį ir visos Europos valstybių narių dėmesį į įvairios e, tyrimų sritis. Tai yra labai naudinga, nes dabar jau yra tretieji septintosios pagrindų, mokslinio tyrimų pagrindų programos įgyvendinimo metai. Ir nepaisant to, kad E, sėkmingai vykdomas tik tai vienas iš penkių projektų, mes sveikiname tai, kad periname prie naujų tyrimų sričių. Tačiau mane svarbiausia pastabas būtų susijusios su tyrimais ir norėčiau pabrėžti elementus, kurie aiškiai matomės ir ataskaitoje. Vienas yra poreikis suderinti technologiją kartu su visuomeninėmis dimensijomis ir mokslinių tyrimų technologijas etiškai kontroliuoti. Tai tampa vis svarbiau, nes kai skaitome spaudoje apie kūno skanerius, keliaivių profilius ir panašiai, matome, kad tie klausimai iškyla moksliniuose tyrimuose. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai yra, kad mes iš tikrųjų norėčiau, norėtume pasirenkti SRF teikiamais patarimais pramonės politikos srityje Pramonės politika kol kas e, šioje srityje dar na, nepradėta naudoti, nes e, saugumo pramonės šaka dar nebuvo pats kaip sektorius iš tikrųjų identifikuotas, jis neegzistuoja. Preliminariai mes tam tikrą žemėlapį sukūrėme, tačiau dar turime dirbti toliau, kad rastume būdų, kaip sustiprinti Europos pramonės konkurencingumą. Taigi ta visuomeninė e, dimensija ir pramonės dimensija, jų kombinacija atrodo gana sudėtinga ir tarsi ir prieštraujanti pati savo, tačiau e, mes manome, kad techniniams standartams turi būti ir etiniai standartai ir jeigu abu bus galima suderinti, e, ne vien tik tai apsiribojant etiketėmis, tai galbūt tuomet Europos E, pramonė būtų konkurencingesnė. Tačiau kol kas mes tai pradedame diskusiją šiais klausimais ir jūsų pastabos, aišku, būtų labai vertingos. Ačiū. Nu, Širdingai dėkuoju ir dabar suteiksiu žodį kolegams, pirmiausia, Kristin Eiler. Zunächst möchte ich mich bei den Kollegen äh, bedanken. Sie hatten. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms. Man buvo patikėtas uh, patikėta globoti ESRIF posėdžius, e, tuomet, kai atvyksta e, svečiai pas mus, taip pat ir Strasbūro plenarinių sesijų metu. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkui Matė. Jis nuveikė sunkiausią darbą, koks tik bebuvo įmanomas. Jis perėmė procesą iš savo pirmtako, kai jis jau buvo prasidėjęs. Tai buvo eksperimentas su 600 mokslininkų dalyvaujančių, karininkų, policijos atstovų, taip pat atstovų iš viešo sektoriaus, iš humanitarinių mokslų. Manau, tai buvo tikrai sudėtingas ir įdomus darbas. Ir Ponas Matė perėmė jį e, laikotarpio viduryje ir sėkmingai užbaigė, tad tikrai privalome jam padėkoti. O taip pat norėčiau padėkoti komisijai, nes ji buvo tikrai e, labai drasi. Ne visada komisija taip atvirai nusiteikusi tokių procesų atžvilgių, nes e, kai kalbam apie 600 asmenybių, per visą Europą ir dviejus metus e, yra globojamas tas procesas, tai tikrai sudėtinga viską koordinuoti ir komisija, manau, dirbo puikiai. Esrif ataskaitoje pateikiama perspektyva dėl to, kokia turėtų būti ES um, saugumo strategija ir kalbama ne tik apie dabartinę situaciją, bet taip pat ir apie ateitį. Ir Kitas dalykas, na, taip, daugelis kolegų atvykę į posėdį po pietų e, galbūt nesidžiaugia, matydami dar daugiau skaičių, dar daugiau pranešimų, bet visgi e, saugumas nėra saugumo tyrimai. Saugumas reiškia, kad, reiškia pramoniai, kad e, didieji um, atvejai susijęs su elektros energijos tiekimo nutrukimu per, kelius, per praėjusius keliarius metus Europos Sąjungoje e, parodė, kokios būna pasakmės. Nes e, buvo nutrūkęs elektros energijos tiekimas ir nors ir buvome sukūrę likvidaus rinką elektros energetikoje, visgi pamatėme, kad mažai ką žinome apie infrastruktūros pagrindus mūsų visuomenėse Europoje. Taigi saugumo temos svarba yra ta, kad tai ne tik egzotiška kokia nors įdomi tema, tai yra labai e, svarbi tema. Ir čia dar net nekalbu apie terorizmą, apie jokius išpolius, tiesiog kalbu apie e, elektros energijos tiekimo nutraukimą, e, kuris įvyko visiškai netyčia. O taip pat e, kyla klausimai dėl pramonės politikos krypties. Saugumo rinka Europoje kasmet išauga apie 20 procentų. Iš pradžių turėjome tik 2 milijardų eurų apimties rinką, o dabar dar jeigu pridėsime safety aspektus prie saugumo aspektų, tai yra saugos ir saugumo aspektus sudėsime, tai matysime, kad ta rinka tikrai auga nuolatos. Ir saugos klausimas nėra tik klausimas skirtas moksliniams tyrimams, bet taip pat ir ES pramonės politikai tai aktualus dalykas. Na ir trečias e, komentaras, tai be abejo reikia pasakyti, kad e, ši programa yra, galima sakyti, anomalija Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Ji mintis dėl jos kilo tada, kai taryba ir komisija dar kalbėjosi tik apie Europos e, saugumo infrastruktūrą ir nebuvo randamas sutarimas, bet buvo sutarama dėl to, kad reikia rimtos e, tyrimų programos ir tada buvo nuspręsta 30 milijonų e, eurų sumą padidinti iki 1,4 milijardų. Tiesa, čia parlamento dėka tiek padidintos buvo lėšas, nes taryba buvo smarkiai e, sumą sumažinusi, bet dabar štai jau tas lėšas turime. Ir ką tai reiškia? E, šiomis dienomis taryba m, pateikė pranešimų krypstančių jau link ES saugumo strategijos link. Ir aš manyčiau, kad e, pateikta ataskaita yra labai svarbi dėl to, kad būtent čia ir pateikiama kai kuriuo aspektų dėl ateities scenarijų ir galima jais remiantis spręsti, kaip reikės e, elgtis, e, kaip ta ES saugumo struktūra, architektūra atrodys ir ar mes atsižvelgsime į um, aktualią situaciją ar ne. Be abejo, svarbu kalbėti ataskaito apie tai, kaip ateityje reikės dirbti, bet pirmiausia, reikia identifikuoti ir esminės e, temas, e, kurias reikėtų tirti. Ir tas sąrašas nurodytas yra tikrai išskirtinis, jį, ties juo dirbo iš visų valstybių narių e, mokslininkai, apie 600 žmonių iš įvairiausių institucijų ir kai kur buvo rasta nemažai ir trūkumų, bet Mes pirmą kartą štai turime rankose e, sąrašą, kur politiniai tikslai yra paremiami moksliniais tyrimais, e, scenarijų kūrimu. Taigi mes jau tikrai žengėme toliau negu tik mokslinių tyrimų perspektyva. Čia tikrai labai laiku pateikta ataskaita, kai mes jau pradėsime kalbėti apie ES saugumo architektūrą. Ir taip pat tai padeda nagrinėti klausimą dėl visuomeninių struktūrų Europoje saugumo. Toje ataskaitoje tikrai labai išsamei ir kompleksiškai yra nagrinėjamas tas klausimas kaip niekur kitur. Visiems rekomenduoju perskaityti e, šią ataskaitą. Mm, ko gero negalima reikalauti, kad visomis kalbomis būtų išversta šis dokumentas, kol kas yra tik tai prancūzų ir anglų kalbomis jis patiktas, bet aš manyčiau, kad komisiją galima būtų paraginti užsiimti tuo, kad būtų išversta bent jau į vokiečių, pavyzdžiui, dar kalbą papildomai. Ir prašyčiau kolegų šio dalyko nevertinti kaip, tik kaip mokslinių tyrimų objekto, nes tai yra tema, ties kuria dirbsime dar ilgai ateityje, ilgus metus. Ir dar vienas dalykas, komisija tiesa užsiminė apie tai, kad dėl naujų sutarčių kyla taip pat ir naujų užduočių moksliniams tyrimams ir SRIF ataskaitoje taip pat yra užsimenama apie tą klausimą, e, kur yra ta takoskira e, su gynyba, gynybos rytimi, kaip mes e, dirbame civilinės saugos rytyje ir taip toliau. Na ir praeitie buvo nuolat kalbama, kad mes esame labai lankstus šių temų atžvilgių, bet šiuo metu, ką girdžiu, yra e, tai, kad e, komisija lyg rengia veiksmų planą dėl gynybos, gynybai skirtų tyrimų. Ir mm, dėl to parlamente nebuvo rastas tarimo. Ir reikėtų pagalvoti, ar iš tiesų galima rasti sprendimus visoms praktinėms problemoms ir ar galbūt reiktų kiek atsargiau vertinti tą gynybos aspektų įtraukimą į šią sritį. Ačiū, ponia Ramadorel. Muchas gracias, señor presidente. Yo muy brevemente para expresar. Dėkuoju, ponia pirmininkė, labai trumpai savo frakcijos vardu norėtume čia pasidžiaugti, kad ponas Matė atvyko pas mus ir pasidalino tokia įdomi, įdomi informacija, tam, kad galėtume geriau įsivaizduoti jo atstovaujamas organizacijos darbą, saugumas yra pagrindinė prioritetinė sraitis, įtvirtinta be kitako ir septintoje mokslinių tyrimų programoje. Taigi, ir taip pat yra kaip specifinė bendradarbiavimo sritis čia vyksta atitinkamas programas, saugumas iš tikrųjų labai konkrečiai liečia e, piliečių gyvenimą, visi norime, kad Europa būtų kiek įmanoma saugesnė. Tačiau kita vertus, e, šiame komitete mažiausiai kalbėjome apie šritį, mažiausiai ją gilinomės, todėl dar sėkiai norėčiau padėkoti ponui Matė už tai, kad atvykote pas mus, nes uh, Tiesą sakant, jūsų informacija paskatino įdomiai pasisakyti ir mano kolegas. Na ir dabar norėčiau užduoti klausimą susijusi su viena konkrečia jūsų minėta sritimi. Na ir kadangi saugumas yra viena iš septintosios mokslinio tyrimų programos sudėtinė dalis, taigi norėčiau paklausti, kaip vykdoma jau dabar tas E, septintoji mokslinio tyrimų programa ir konkrečios su saugumu susijusius sritis. Ir tikriausiai verta jau viską įvertinti. Na ir jūs pasidalydate labai įdomiamis rekomendacijomis, kaip rengtis būsimos e, mokslinio tyrimų pagrindos programos įgyvenimui. Taigi, ką reikėtų konkrečiai daryti ir ko konkrečiai imtis. Ačiū. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ačiū, kolegė Jorans Esliai. Norite pasiūlyti, ko gero, kad ir sloveniškai turėtumėm viską rengti. Very serious. Um, uh, rada bi se zahvalila uh, obema govorima. Visų pirma, noriu padėkoti abiem mūsų svečiams, ypač noriu padėkoti ponui Matė. Buvo nuostabu klausytis asmens kalbančio slovenų kalba šiame komitete, ypač turint galvoje, kad tai yra svarbus asmo, ponas Matė, ankstesnis Slovenijos gynybos ministras. Šis, e, ši ataskaita yra labai svarbi, aš jau tą santrauką perskaičiau, tačiau turiu keletą bendrų klausimų. Iki šiol esame turėję keletą programų, kurios buvo inicijuotos per praėjusią kadenciją. Ir šiuo metu bandome suvokti, kaip šios programos yra inkorporuotos įvairiais ligmenmis. Ir matau, kad yra didelis skirtumas dėl programų įgyvendinimo. Yra skirtumų pagal tai, kiek grupių dalyvauja tose programuose, tai negerai, nes turime leisti Europai plėtotis e, vienodai, o ne keliais greičiais. Visi ES piliečiai turėtų turėti vienodą prieigą prie įvairių dalykų. Taigi norėčiau išgirsti jūsų rekomendacijas, kaip galima saugumo tyrimus padaryti vienodai prieinamus visiems ES žmonėms, kaip galime įtraukti visus piliečius į šias programas. Kitas klausimas. Manau, kad duomenų apsaugos, reikia atsižvelgti į konkrečius duomenų apsaugos standartus, vykdant saugumo tyrimus. Žinoma, kad saugumo tyrimai yra geras pagrindas didesniam pramonės e, konkurencingumui. Taigi, kokiu, koks jūsų nuomonė būtų geriausias būdas šią patirtį na, panaudoti viešoje srityje? Ponas Korera da Campos. Ačiū, aš norėjau padėkoti ponui Matė už jo puikų, labai įdomų pristatymą ir už santrauką, kurias jums, mums pateikė tos ataskaitos. Čia aiškus yra pagrindinis principas e, saugumo e, mokslinio tyrimų kryptyje, kuris labai išiškė, bet vienas klausimas, kas ir kaip čia apibrėžia tas grėsmės? Jūs kalbėjote apie naujas grėsmės. Na taip, kasmet mes susidurėme su naujomis grėsmėmis, bet kas jas apibrėžia? Ir galbūt yra ir komisijos tarnybose naudojamos kokios nors apibrieštys tų grėsmių ir galbūt yra kalbama apie netgi ketvirtą ramstį. Kaip yra su tomis grėsmėmis, kurias identifikuojate, kaip jos apibūdinamos, uh, ir kaip yra rengiamasi kovoti su tokiamis grėsmėmis. Žinome, kad yra e, įvairiausių galimybių įsiveršti į asmens e, privačią sferą e, per naujausias technologijas ir įstaigos gali tam tikromis aplinkybėmis e, užsimti pokalbių pasiklausimų, bet taip pat ir yra kitų e, galimybių, yra kitiems e, sudarytos tos galimybės be jokio leidimo klausytis, pavyzdžiui, telefoninių pokalbių gali būti įrengti mikrofonai net ir viešosiose erdvėse, siekiant pasiklausyti. Tad štai koks klausimas. Ar tokias problemas jūsų forumas išvelgia taip pat kaip grėsmę, kaip individualių teisių pažeidimą ir grėsmę joms? Nes e, technologinė prasme čia jokių problemų nekyla, tiesiog technologijos e, sukuria galimybę įsikišti į privačią sferą, bet juk turėtum būti tuomet ir e, pasirūpinama tuo, kad taip ne, neįvyktų. Pone Nibler. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, turiu atsiprašyti už tai, kad šiek tiek pavėlavusi atėjau, tik atleiskite ponę Matę ir komisijos atstovo taip pat atsiprašau. Na ir žinote, kad praėjusias, per praėjusiu metu labai aktualios buvo diskusijos dėl SWIFT sustarimo su JAV ir galų gale visgi mes atmetėme tą susitarimą, tad vyks naujos darybos. Na ir tų diskusijų kontekste nuolat buvo keliamas e, klausimas, ar mes Europoje galime e, daryti tai, ką daro amerikonai, pavyzdžiui, naudodamėsi serveriais, čia esančiais Belgijoje. Ar mes tą sugebėtume daryti ir per kiek laiko ta sistema galėtų būti sukurta kovos su terorizmu tikslais, kuri būtų bent kiek panašiai tą sistemą, kurią taiko amerikiečiai jau keliarius metus. Ir ponas Enčių paskutinis pasisakymas. Mulțumesc. Mulțumim pentru prezentarea făcută. Este o muncă. Ačiū už jūsų pristatymus. Man atrodo, kad šis forumas užsima labai svarbia veikla. Pirmą kartą turėjau progos daugiau sužinoti apie forumo veiklą ir man susidarė labai geras įspūdis. Norėčiau trumpai pakomentuoti ir užduoti klausimą. Kaip informuojate institucijas valstybėse narėse apie savo veiklos rezultatus. Kokiais metodais jūs sekate pasiūlymų įgyvendinimą, pasiūlymų, kuriuos pateikėte sąjungai ir valstybėms narėms? Taip pat norėčiau užduoti dar vieną klausimą, nes tai turi daug ką bendro su šalimi, iš kurios esu, tai yra Rumunija. Jūs esate atlikę tam tikrų tyrimų, ar buvo tokių tyrimų skirtų galimybėms prognozuoti žemės drebėjimus, nes Rumunija yra seismiškai aktyvioje zonoje, pavyzdžiui, mums tai rūpi. Ar yra kas nors nuveikta šioje srityje? Ir galiausiai, kur galima rasti visą jūsų ataskaitą? Ar yra internetinė tinklavietė, kur būtų galima ją rasti ir paskaityti? Dank u wel, eh, voorzitter. Ook dank voor de, de informatie. Goed om bijgepraat. Kolega van Nistelrooy. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū mūsų svečiams. Ačiū už pateiktą informaciją. Norėčiau pateikti kai kurių klausimų pažvelgus į ES valstybės, kur yra juntamas tas susidomėjimas šią sritimi, santykinai pažvelgus, kuri daugiausia dėmesio lėšų skiria šiai sričiai. Nes tikrai, juk, ko gero, yra regionų ar institucijų, universitetų, kurie lyderiauja toje srityje. Taigi, į kurią čia valstybę reikėtų kreiptis tokiais klausimais? Kur yra tie um, protai, kurie inovacijas gali paversti realią gamybę, gamybą, žvelgiant į ateitį. Kitas klausimas dėl interneto. Skaitmeniniai procesai, skaitmeninė darbo tvarkė, kuria jau dabar buvo skirtas ir portfelis atskiras Europos komisijoje. Gal galėtumėte keletą žodžių tarti apie tai, nes perskaitęs e, viską ne visai susidariau aišku įspūdį, kur yra didžiausia grėsmė. Be abejo, mes priklausomi nuo interneto, bet kas e, čia valdo tas reikiamas e, svirteles, kas turi valdžią, gal kiek plačiau nušvieskite šitą sritį. Ačiū kolega Mišaros. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Matei úrnak ezt az érdekes előadását, és... Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ir ponė Matė už tikrai įdomią suteiktą informaciją. Jūsų nušviesi tikslai bei vizijos iš tikrųjų ypač svarbus. Turėčiau labai konkretų klausimą jums. Taigi norėčiau sužinoti, e, kokias priemonės naudoti moks, šiuose ypatingose specialiuose moksliniuose tyrimuose. Na, arba ga, ar galima atlikti tam tikrus pagrindų mokslinius tyrimus atliekant e, simulaciją internetu. O gal priešingai jų moksl, jūsų moksliniai tyrimai remiasi uh, mokslinėmis hipotezėmis bei jų analizė. Na ir dabar pabaigai, kolega Hilio. Kristianai, man rodos, norėjai dar kažką pasakyti. turėčiau konkretų klausimą. Na, e, Esrif yra suformalusi plataus masto rekomendacijų, taigi norėčiau paklausti, kaip komisija toliau ketina įgyvendinti šios e, ataskaitos rezu, rekomendacijas. Na, dėl įvyko ir preliminarius e, kal, diskusijos prieš EP 5. Taigi norėčiau paklausti, ar ta ataskaita tiesiog bus padėta į stalčių ir viskas, ar galbūt bus įgyvendintos jos rekomendacijos. Štaigi ir klausiu komisijos, kaip ketinate įgyvendinti ataskaitos išvadas. Toliau, kolega Nistilhoiginis palėtė e, temų ir e, SRIF ataskaita mums parlamentarams uždavė keletą svarbių klausimų, juk mes kalbame apie internetinius nusikaltimus ir taip toliau. Ir saugumas mums yra svarbus klausimas ir ponas Baroso savo pasisakymuose nekartą kalbėjo ir apie internetinį saugumą. Nisa yra įsikūrusi Heraklienė ir, ir jai tai yra skiriama tik 7 milijonai eurų, kurie te pakanka tik atsakyti, apmokėti personalą, atsakyti e, į gyventojų klausimus ir galbūt atlikti vieną kitą projektą. Taigi, taigi norėčiau paklausti, ar pakanka apskritai tos struktūros, galbūt jos apskritai reikėtų atsisakyti. Kaip ten bebūtų, Enisa neturi net interneto prieigos, kuri leistų perduoti duomenų srautus. Tarkim, visą SRIF duomenų srautą į Briuselį. Enisa neturi tokių galimybių. Taigi, štai tokia išvada. Mes kalbame apie internetinės internetinių technologijų saugumą, mes kalbam apie SWIFT susitarimą, mes turime uh, Europos agentūrą, kuri įsisteigusi Graikijos saloje, jie, jinai neturi uh, savo interneto prieigos, jai suteikėme 7 milijonus savo personalui apmokėti, o Nisos direktoriui prireiktų 8 valandų atvykti Briuselį. Ir jis negali skristi konkrečių lėktuvu, nes dėl taupimas sutimus to negali daryti, jis te gali naudotis tik tais tam konkreč, tik tai konkrečių oro linijų bendrovių skrydžiais. Štai tiek apie kibernetinį saugumą ir kovą su internetiniais nusikaltimais. Taigi, e, kaip e, jūs visą tai vertinate? Tumėte, tumėte. Dėkoju, taigi paprašysiu jūsų atsakyti į per pirmąjį klausimų raundą užduotus klausimus, prašau. A, a, um, Labai ačiū pirmininkė. Kolega Cizel priminė, kad aš esu iš mažos valstybės narės ir galbūt galėčiau kalbėti atsakydamas savo gimtają kalbą. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti dėl to, kad mano pasakojame nebuvo patikta tiek daug detalių, kad būtų galima atsakyti į visus klausimus. Tačiau turėjau gana mažai laiko pasirengti šiam pasisakymui. Turiu pasakyti, kad ESRIF iš esmės nevykdo tyrimų kaip po tokių. ESRIF vienyje visas valstybės narės, visas Europos agentūras dirbančias civilinės saugos ir saugumo srityse. Taip pat ir ponas Elleris yra buvęs ESRIF nariu. Be to, čia dirba ir Europos komisijos atstovai, bendrovės, tyrimo institutai iš visos Europos. Taigi, juos visus vienyje SRIF, čia yra 64 nariai, kurie priima sprendimus. Išimtinai vien tik tai konsensuso keliu. Taigi mes siekiame sprendimus priimti konsensuso būdu. Turime 11 darbo grupių užsiimančių įvairiais klausimais ir manau, kad daugiausia papildomos vertės SRF veikla e, sukuria būtent dėl to, kad mūsų veikla nėra skirta vien tik tai techniniams sprendimams. Tarkime, oro uostus saugai, sienų apsaugai, transporto ir eismo saugai. Pirmą kartą mes padarėme išvadą, iš pat pradžių padarėme išvadą, kad turime įtraukti į savo tyrimus temas susijusios su sociologija. Tai, ką mes angliškai vadiname visuomeniniu atsparamu mūsų ataskaitoje, kad reikia šioje srityje ieškoti tam tikros sinergijos ir jokių būdų nereikia naudotis pasiūlymais, kurie teikiame jums, komisijai ir tarybai, valstybėms narėms, tam, kad, kad pateiktume jums kažkokius receptus. Ne, mūsų darbas skirtas tam, kad pateiktume jums informaciją apie šios klausimas sprendimus galėsite priimti jūs. Žinoma, galima kalbėti ir apie terorizmą, tačiau tai nėra mūsų darbo esmė. Mes dirbame su labai e, rimtais saugumo klausimais. Pavyzdžiui, kiek žalos sukėlė elektros tiekimo sutrikimai. Mes turime infrastruktūrą, kuri nėra tinkamai apsaugota, ją reikia apsaugoti geriau. Čia taip pat įeina ir internetas. Visą tai susijęs su jų pasiektų gyvenimo standartų, priimtų gyvenimo komunikacijos standartų ir turime įvertinti, ką reikia atlikti iš karto per kitus penkerius ar dešimt metų ir kokių tikslų reikėtų siekti per ateinančius 15-20 metų. Turime aiškę matricą, kuri rodo, kad visose 25 srityse, kokie prioritetai yra tose srityse, juos apibrėžia net ne Europos saugumo ir saugos pramonė. Ne, jie yra apibūdinti remiantis institutų, tyrimo institutų, nevyriausybinio organizacijų rekomendacijomis Ir tokiu būdu mes sukūrėme tam tikrą sinergiją, kuri mums duoda atsakymus. Žinoma, mes norėtume, kad moksliniai tyrimai ateityje šioje srityje būtų geriau paskirstyti visoje Europos Sąjungoje. Taip, to reikia. Tačiau pats ESRIF ar komisija negali kurti e, tyrimų institutų vienur ar kitur. Mes galime padėti su, sujungti didesnius institutus su mažesniais ir per parlamentą mes galime pasirūpinti tam tikrų finansavimų šiai sričiai. Yra daug mažų komandų, e, puikių specialistų, kurie atlieka puikius tyrimus, tačiau mes ne visada pasinaudojame jų darbu. Šioje ataskaitoje, šie ataskaita yra tiesiog išeities taškas, rodantis, kaip galėtume geriau priimti sprendimus dėl ES lėšų paskirstimo mokslinių tyrimų srityje. Remiantis gana sudėtingomis diskusijomis, kurią surengėme per šį laikotarpį, mes padarėme išvadą, kad mums reikia sutelkti finansavimą į gyventojų apsaugą, tačiau tokiu būdu, jok, jokių būdų tai darydami neturime pažeisti e, asmens apsaugos, e, duomenų apsaugos e, standartų. Niekur mūsų nuomonė mes neturime peržengti šios linijos. Mes netgi nuėjome tiek, kad nustojame kalbėti apie balansą, pusiausvyrą tarp žmogaus teisų ir saugumo. Priešingai, technologiniai sprendimai turi būti tokie, kad standartai, kurių laikomasi, e, kurios naudojame ES, kad jie nebūtų pažeisti technologijos. Žinoma, kai kurie klausimai buvo svarbiausi. Ir, aišku, iškilo taip pat ir svarbiausių bendrovių klausimas. Visiškai nesvarbu, ar pasiūlymą pateikia didžiulė daugia nacionalinė įvairiose valstybėse veikianti bendrovė ar mažutė įmonė. Svarbiausia yra patys pasiūlymai ir pasiūlymai, kuriuos traukiame į ataskaitą, buvo pagristi gera argumentacija visų pirma ir remiantis tuo principu, kad trys e, trikampio kampai būtų čia atspindėti, tai yra pramonė, tyrimai ir galtiniai vartotojai. Taigi, kaip keletą kartų esu sakęs, šiuo pagrindu jūs, kaip politikai, galėsite priimti politinius sprendimus, kaip panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus, kad būtų galima užtikrinti didesnį saugumą. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Negavau klausimo apie tai būtent, bet e, visai neseniai nemažai diskutuota apie tai ir vienas iš klausimų buvo netoli to, apie ką pasakysiu. Ar reikia teikti pirmenybę tyrimams e, gynybos rytyje Ar tam reikėtų skirti daugiau pinigų? Atsakymas yra ne. Mums reikia daugiau ty pinigų tyrimams už, e, skirtiems civiliniai saugai ir e, infrastruktūros apsaugai. Terorizmas yra už e, susijęs su sienų apsauga taip pat, tačiau ir viduje turime daug problemų. Turime sutirpti dėmesį į dvigubo panaudojimo technologiją, kurią būtų galima panaudoti saugumo gynybos e, sritims ir kitoms. Kalbant apie aštuntąją tyrimų programą, reikia įtraukti šią išorės dimenciją. Jeigu žengsime vieną žingsnį toliau, tai a, e, diskusijų metu mes sutarėme, kad įranga, kurią šiandien turime, negali būti optimaliai panaudota. Pavyzdžiui, Graikijoje kilę miškų gaisrai, Ispanijoje, Prancūzijoje. Ten buvo naudojama daug sraigtasparnių. Tačiau kilo e, paprasta problema. Pilotai galėjome panaudoti daug armijos e, sraigtasparnių, tačiau pilotai nėra apmokyti gesinti gaisrų ir e, jie negalėjo taip pat ir komunikuoti su gaisrininkais ir civilinės saugos e, e, specialistais vietoje. Mes pasiuntėme nemažai e, sraigties sparnų į Graikiją gesinti gaisrų, bet jie visą laiką buvo ant žemės, nes nebuvo įmanoma komunikuoti pilotams su gaisrininkais ant žemės. Taigi mums reikia dar padirbėti, kad galėtume kritiniais momentais, ne tik gaisrų atvejais, bet ir, pavyzdžiui, žemės drebėjimo atvejais ar panašiais nelaimingais atsikimais, kurie gali ir Europoje įvykti. Galėtume panaudoti įrangą skirtą komunikacijai. Būtent čia reikėtų skirti daugiau dėmesio ir finansavimo. Todėl aš norėčiau pasiūlyti jums kaip sprendimų prieimėjams, kad finansavimas būtų skirtas ten, kur reikia. Karinės operacijos už ES ribų dažnai iš tikrųjų nėra karinės operacijos, kurias jas atlieka kariškiai, tačiau tai yra civilinės saugos ar uh, E, paramos operacijos ir tam reikia atitinkamų, atitinkamos įrangos. Neturime pakankamai policijos ar civilinės saugos darbuotojų, kad galėtume siuntinėti į įvairias vietas pasaulyje. Mums reikia tam tikro kontingento ir namuose. Na, tai aš manau, kad šią kryptimį reikėtų vykdyti tolesnius tyrimus. Europoje turime didelę problemą, nes mūsų pajėgos yra fragmentuotos, mes netgi konkuruojame vieni su kitais ir e, konkuruojame su amerikiečiais, kurie dirba labai kryptingai ir sutelktai. Taigi mes turime suvienyti savo pramonės pajėgas, kad galėtume konkuruoti su įrangos gamintojais kitur ir kurie bando mums parduoti tokią įrangą. Ir taip galėtume pasilpinti labiau žmonių saugumu. Na, viskas yra pagrista prielaida, kad mūsų pragyvenimo standartų ir gyvenimo būdų niekas, ne, būdo niekas nepažeistų. Na ir dabar likusias keletą minučių norėčiau suteikti ponui Karną iš komisijos, kad ir jis galėtų sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Uh, like... Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai norėčiau patikslinti uh, kai kuris aspektus susijusius su septintosios mokslinio tyrimo programos pobūdžiu. Tai svarbu tiems, kurie su jie nėra konkrečiai susipažinę. Ši uh, programa remiasi bendrais uh, pasiūlymais, tarkim, tai yra vykdami projektai, kurie yra teikiami iš išorės ir kurie atitinka prioritetus kuriuos nustato Europos komisija. E, be kita ko atsižvelgiant jas RIF rekomendacijas. Taigi atsižvelgiama tiek nuo pat pradžių, tiek į vartotojų, tiek ir politikų reikalavimus. O ar tai yra veikio akademinio ar naudojimo pobūdžio, tai sakyčiau, kad e, taip, daug kas orientuota į akademinius tyrimus. Na ir tiesą sakant, o saugumas rytyje yra daugiau dėmesio skiriama tai, praktiniam taikymui. Na ir rezultatai bus labiau matomi, kai projektai bus užbaigti. Na ir tai apibūtiname kaip mokslo, kurį vainikuoja sėkmė. Na, mes tikrai bandome palengvinti rezultatų platinimą, nors tai vėlgi tai nėra galiausiai komisijos užduotis, tai yra visuomenės, ES E, užduotis, ar tarkim nacionalinių valdžios institucijų užduotis, kurios bebūtų. Na ir bandydami platinti rezultatus, mes bandome pasiekti e, galtinius vartotojus, kurie bebūtų, skaitant ir tuos galtinius vartotojus, kurių darbas užduotis yra už... gelbėti žmonių gyvybės ir padidinti visuomenės saugumą. Na ir kaip sėkmę e, apibūdiname tokį rezultatų planimą, platinimą, kai jie iš tikrųjų pasiekia ir pritraukia galtinis vartotojus. Na ir vėlgi buvo užduotas klausimas, kur yra įdėgiamas naujovis. Jis gali būti įdėgiamas tiek, tiek didžiosiuose, tiek mažosiuose įmonėse. Ir pagal statistinius duomenis, kad jeigu po trijų metų, praeis trijų metam po mokslinio rezultato paviešinimo, jie yra gyvenimai per trijus metus, tai tai yra geras rezultatas. Na ir vėlgi bandome nustatyti konkretų vaidmenį, kuris tenka e, šioje raidoje smulkiam briutiniam verslui. Na, o dabar šiek tiek trumpai apie tai, ką komisija daro įgyvendinama uh, rezultatus bei rekomendacijas. Tai kai dėl rezultatų gyvenimo, tai, tai tiesą sakant, mokslinių e, tyrimų programos ir jų rezultatai priklauso visai Europai. Na ir tai nėra saugumo politika, o tai saugumo tyrimo programos ir, ir po to jau valstybės narės ir konkretus turi pasirūpinti e, gyvenimas įdėgiamas technologijas, atsižvelgiant į etinius sumokimus. O kai dėl F, F, FP8 gyvenimo, tai vėlgi čia mokslinio tyrimo etinis matmuo yra svarbus. Na ir galiausiai norėčiau uh, šiek tiek pataisyti poną Atin, kuris sakė, kad komisija atlieka parengiamuosius mokslinio tyrimų saugumo srityje veiksmus. Na, taip, tiesą sakant, yra tam tikrų pasiūlymų, dėl jų sklando daug gandų, bet tai tiesą sakant nėra komisijos pasiūlymas. Ačiū. Dėkuoju. Ačiū. Ponas Matė dar norėjo lik papildyti. Dėkuoju. Labai trumpai vienas ar du sakiniai. ši ataskaita nedings stalčiuose, ji bus e, perimta į Stokholmo programą, o taip pat ji įsilies į e, atitinkamus komisijos rengimus komunikatus. Na, ir jeigu jūs domina mūsų darbas, tai turime pilnos apimties ataskaito, taip pat yra pateikti ir esrif uh, e, svetainė, jeigu norite, galime ataskaitą atsiųsti um, E, elektroniniu paštu ir tokiu būdu visi galėsite susipažinti su šią informaciją. Dėkoju už informaciją, dėkoju už postumius. Na, iš tikrųjų, tai iš tikrųjų sužadina mūsų susidomėjimą šią temą. Dėkoju. Linkiu geros kelionės namies, namo ir dabar iš karto perikime prie kito darbo tvarkės punkto. Dėkoju. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich äh, darf äh, unter dem Mėly kolegos, dabar sveikinu Martiną Schurmans, Europos inovacijos ir technologijos instituto pirmininką, EIT pirmininką. Jis jau buvo svečias pas mus anksčiau, kalbėjo apie veikimo pobūdį savo instituto, bet e, situacija dabar kiek pasikeitė. Jau buvau informuotas šiek tiek apie tai ir dabar norėtumėm suteikti ir visiems komiteto nariams, kuriems rūpi šis klausimas, gauti daugiau informacijos apie tai. Taigi ačiū, ponės Hurmans, kad um, atvykote ir iš karto steikiu Jums žodį. Ačiū Jums. Ponios ir ponai, man didelė privilegija ir malonumas vėlgi su jumis sustikti. Ir kaip matote, iš pirmosios skaidrios norėčiau pirmiausia pakalbėti apie tai, kokia buvo technologijų instituto idėja ir kaip mes stengiamės pasiekti tų dalykų, kurio, kurių kol kas pasiekėme. Po to šiek tiek pakalbėsiu apie mūsų pasiekimus, pateiksiu prognozes dalykus, apie kuriuos galėtume pasikalbėti. Aš per daug ilgai nekalbėsiu, galbūt apie 20 minučių ir po to galbūt diskusija bus svarbesnė negu pats mano pasisakymas. Manau, kad svarbiausias dalykas, kurį reikėtų pabrėžti, yra, kad mūsų darbas, Europos technologijų institutų, instituto darbas, yra skirtas tam žinių trikampiui apskritai. Tai reikia e, vėlgi pabrėžti, kodėl mes kalbam apie žinių trikampį. Viskas labai paprasta. Visi šie trikampio elementai, kurie gali duoti naujoves, verslo galimybės, būtent ir yra tai, kam skirtas Europos technologijų institutas. E, institutas nėra skirtas didelė, didelių programų finansavimui. Jis yra skirtas tam, kad būtų kuriami, kuriamas naus, naujos verslo galimybės. Ir mes žvelgiame į visumą. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad šį trikampį suklyjuoja būtent kas. Jeigu nori pasiekti sėkmės versle, tai reikia kalbėti apie savoką, kuri nepakankamai dar pabrėžiama, būtent verslumas. Man atrodo, kad verslumas yra tie klyjei, kurie viską suklyjuoja ir tai yra ta varomoji jėga ir kaip pamatysime toliau, mes tam skiriame daug dėmesio. Savo veiklą mes dėgiame per e, žinių ir naujovių bendrijas. Žinau, kad e, apie tai jau esate girdėję. Jeigu pagalvosime apie Europos pasiekimus naujovių srityje, nekartosiu pavyzdžių, kuriuos pateikiau praėjusią kartą, tai dar yra daug ko siekti, dar reikia atlikti keletą svarbių dalykų. Vienas dalykas yra susijęs su pajėgumų kūrimo Europoje. Turėjome Lisabonos e, e, tikslą, tai yra 3 procentai BVP siekti naujo, skirti naujojams, to nepavyko mums pasiekti. Buvo kalbama apie tų 3 procentų išminti. Mano nuomonė, reikėtų laikytis to 3 procentų ir pasiekti to tikslo tai yra labai svarbu. Tačiau savaime to dar nepakanka. Manau, kad yra dar vienas elementas, kurį jau esu minėjęs. Turime šias, šią, šį žinių trikampį integruoti. Ir kai kas sako, gal e, kam reikia integruoti aukštąjį švietimą kartu su moksliniais tyrimais ir verslu. Kaip jau esu sakęs anksčiau, E, naujovės turėtų maitinti bet kurią šios grandinės vietą. Ir senoji mantra, kad mokslas veda prie naujovių, e, gerai ar blogai, yra praradusi savo tikrumą naujovėse, yra daug daugiau negu vien tik tai mokslo ir technologijų. Taigi šio trikanto integravimas yra labai svarbus. Kitas elementas, kurį norėjau paminėti, tai jeigu kalbam apie naujoves verslo galimybių kūrimą, vienas dalykas, kuris šiek tiek nedėra prie naujovių ar verslo galimybių, tai yra konsensas komitetai diskusija esu sakęs apie tai anksčiau, kaip sakiau, tada mums reikia labai aiškaus vadovavimo, o mes savo žinių bendrovėms suteikiame tą tokį lyderiavimo vaidmenį. Taigi žinių trikampio integravimas, mums reikia naujų, naujų naujovių modelių, kurie įkvėptų kitus žmonės. Kartoju, ką esu kalbėjęs anksčiau daugelis žmonių vis, tiek dar, vis dar mano, kad tik tai mokslas veda prie naujovių. Tačiau yra naujovių, kurios pagristos kaštais, vartotojais arba kopijavimu, netgi jeigu pažvelgsime į Kiniją. <clears throat> Taigi, visi šie elementai gali pasirūpa, būti pademonstruoti ir Europoje. Kitas dalykas tai yra verslumas, kurį jau minėjau, jis yra labai svarbus ir tiesą sakant, mūsų visuomenė mes matome mokslininkus, inžinierius, aš esu buvęs abiem. Ir ar mes, pavyzdžiui, gerbėme verslininkus savo visuomenėje? Aš labai abejoju. Arba mokslininkus. Taigi reikia kažką pakeisti. Todėl verslumas švietime, aukštajame moksle yra labai svarbus. Taigi, žinių ir naujovių bendrijos yra autonomiškos sritis ir partneriai sudaro tą bendrą žinių trikampį. Aš netgi sakyčiau, kad yra problemų, skirtingų problemų įvairiose šalise. Ir to trikampio pasiekti nėra visiškai paprasta. Labai svarbi savoka, kurią mes įvedėme ir kuri buvo šiek tiek ir kritikuota, tai yra kolokacijos savokai. Man tai reiškia, kad svarbiausius naujovių elementus sutelkiame į vieną vietą. Viename centre kad žinios galėtų kartu su žmonėmis judėti link naujovių. Taigi, nereikia didelių ataskaitų, perdavimo diskusijų. Automatiškai su tai žmonėmis tos nu, visą tai persikelia. Ir tai nėra Europos išradimas. Šiuo atveju reikia sakyti, kad tai yra e, jungtinių valstijų sugalvotas dalykas, kai kuriuose kitose šalyse e, jis plačiai taikomas. Tačiau mums E, tai yra sunku padaryti, tai yra tikras iššūkis. Taigi aš lyderiavimą jau paminėjau, kas yra kiti svarbiausi dalykai. Tarkime, jeigu turime 20 partnerių ir vienas iš jų vadovas, tai jis turėtų e, vadovauti e, ir tam reikia įkurti tam tikrą teisinę juridinį asmenį Reikia verslo plano ir reikia sutelkti dėmesį į rezultatus. Svarbiausia yra ne kiek investuosime, o kiek gausime naudos. Tai yra Europos technologijų instituto esmė. Taip pat minėjau, kad svarbiausia yra verslumas, Žinoma, parlamente reikėtų paminėti ir tai, kad mes padarysime tai, ką mes galime padaryti, kas yra mūsų galiuose. Tai yra, mes nenorime išklausyti įvairiausių minčių ir, ir tada išgirsti, to negalima padaryti, tą reikėtų daryti kitaip, ar reikėtų kažką dar aptarti. Mes tiesiog darome. Ir kitas dalykas, mes norim, stengiamės viską daryti kaip galima paprasčiau. Pirmiausia, buvo skiriama daugiausia dėmesio trims temams - klimatoj, energetikai ir informacinių ir komunikacijos technologijų ateičiai. Gruodžio mėnesį mes išsirinkome šias tris temas Man atrodo, mes tai padarėme labai skaidriai, paprastai, kur svarbiausias veiksnys valdybos sprendimui buvo paprastas. Tai yra galimybės pasiekti naujovių ir aukštų tikslų. Taigi trumpai tai išdėsiu, ką šies, šios grupės dabar dirbs. Klimato bendryje bus skirta keturioms sritims. Pirmiausia, klimato kaitos įvertinimas, e, priežasčių įvertinimas. Taip pat čia bus aptariamas apie miestus, kurie išmeta mažai CO2. Taip pat jie tai padarys sutelktai. Tai yra, jie turi kelis kolokacijos centrus Europoje jie yra čia paminėti, tačiau po kiek laiko grįšiu prie to. Londonas, Zürichas, Berlinas, Ronštadas. Tai yra, Ronštadas yra Niderlanduose, jeigu nežinote. Ir taip pat jie įtraukia regioninių inovacijų centrų idėją, kur e, toliau bus plėtojami šios paslaugos ir produktai. Kaip matote, šie centrai yra visoje Europoje. Ir štai šitas vaizdas, štai tie kolokacijos centrai, klimato bendrijai, turime čia pažymėtus ir regionius inovacijų centrus. Taigi, šios bendrijos vadovas vadovauja veiklai per kolokacijos centrų at, e, įsipareigojimą dirbti tam tikrose potėmėse. Na ir be to regioniai inovacijų centrai toliau galės darbuotis siekdami rezultatų. Per daug nenoriu bendrai kalbėti. Štai pavyzdys apie nulinių CO2 gamybos sistemų programą. Ir verslo įtraukimas įsitraukimas į šį darbą yra gana žymus. Matote, čia paminėta bendrovė Cisco, daugia nacionalinė bendrovė Shell, Beluga Shipping, DSM ir Bayer. Taigi, aš norėjau Jums pasakyti, kad tos pasirinktos žinių ir naujovių bendrijos iš tikrųjų įtraukia žymus žymius verslo elementus, žymias bendrovės. Jau kalbėję, esame kalbėjęs ir čia. Ir mūsų buvo klausima, ar tikrai užtikrinsite, kad įtrauktumėte žinomas bendrovės. Taip, tai yra mums labai svarbu. Akademiniai centrai čia irgi labai svarbus, bet ir verslo atstovai taip pat. Pakalbėkime keletą minučių apie energetikos naujovių bendryje Čia kalbam apie e, tvarę energetikos sistemą, kad Europa taptų neutralia klimato kaitos prasme. Jie įkūrė kolokacijos centrus Kalzruoje, Grenoblyje, Eindhovene, Liovene, Barcelonoje, Krakovu, Krokuvoje ir Stokholme. Čia dar pridėjau dar vieną eilutę. Jie nori įsisteigti kaip Europos bendrovė. Tai reiškia, kad jie nori tapti juridiniu ir finansiniu asmeniu. Pavyzdžiui, jeigu turite daug partnerių, akademinių centrų, privačių, viešų partnerių, ir jeigu jie visi bando susivienyti, įkurti juridinį asmenį ir žengti toliau. Žinoma, tai neuž, nevyks per vieną dieną, tai užtruks šiek tiek, bet būtent štai tokia idėja. Ir štai keletas pavyzdžių, kas bus darima, daroma. Matote žemėlapyje visus kolokacijos centrus, taip pat matote vėlgi, kiek čia dalyvauja pramonės atstovų iš Vokietijos. Schneider, pavyzdžiui, viena didžiausių bendrovių Taigi, daug verslo partnerių. Ir e, pasiskirsimas Europoje yra gana platus, nors mes to nebūtinai ir siekiame, tačiau šiuose regionuose Europoje e, tyrimų ir verslo prasme buvo jau nemažai pasiekta ir jie susivienijo štai iš šią bendriją. Matome čia, ką jie ketina padaryti. Pavyzdys Švedijoje pirmiausia kalbam apie protingus elektros tiekimo tinklus. Lenkijoje e, turime nemažai žinių apie švarios anglės technologiją. Esu jau sakęs šiam parlamentui, kad e, Kinija yra lyderė pasaulyje, kai kalbama apie švarios anglės technologiją. Tai gana įdomu. E, informacinių komunikacijos technologijų laboratorijų e, bendryje. Čia kalbama apie radikalias naujoves, apie tai, kaip suburti esamas galės, kad būtų galima atverti kelius naujovėms ir mes būtent e, iš jų ir norime, kad būtų sukurtos naujos e, verslo galimybės. Lokacijos centrai, kaip matote, yra Berlynas Eindhovenas, čia išvardyti. Ir vėlgi čia yra didelės bendrovės, Prancūzijos telekomas, Technopolis ir kitos, Siemens. Ir jos e, dirbs E, agresyvesnių inovacijų siekimo interneto srityje. Žinoma, kad daug naujovių ir uh, naujų dalykų internete atsiradė yra už Europos ribų, pavyzdžiui, Google. Tačiau pastaruoju metu Europos e, svarba didėjo. Vėlgi, čia turime tos inovacijų centrus ir uh, stiprių partnerių, tai yra uh, Prancūzijos Alcatel Lucent, Vokietijos SAP ir Siemens. Taigi aš esu įstikinęs, kad mes e, sėkmingai darbuosimės ir šioje bendryje. Ši bendryje taip pat suvokia, kai kurie asocijuoti centrai kitose šalise galėtų padėti e, paskleisti rezultatus. Todėl tai yra asocijuotų centrų Budapešte ir kitur. Dar galbūt šiek tiek apie šį žinių trikampį. Yra keletas elementų, kurių turime rimtai imtis. Vienas pirmojų, pirmųjų dalykų, kuriuos darėme, tai yra žinių ir naujovių bendrijos. Ir mes bandome kurti naujas e, švietimo formas ir naujo tipo verslininkus. Mums atrodo, kad e, visi panašiai mąstytų labai gerai, kad tie E, universitetai yra gana agresyvus ir e, verslumas yra jau skatinamas pačiame švietimo procese. Ta pati galima pasakyti ir apie tai, kad individai daugia disciplinose, komandose galėtų dirbti, pavyzdžiui, pradedami dirbti kaip mokslininkai, o po to taptų ir verslininkas ir panašiai. Na ir pagaliau šiame trikampėje matome paramą inovacijoms iki pat rinkos patekimo į rinką. Na, taigi šiame sąraše yra pagrindiniai uh, rezultato rodikliai, pavyzdžiui, verslumas ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau, aišku, svarbiausia čia yra e, projektų sukurta pridėtinė vertė. Tai būtent štai tokia ir yra situacija. Tie vadinami kik. Mes jiems padėjome suteikdami pasirengiamasias stipendijas. Na ir šiandieną tikiuosi, kad trys šalis ir pasirašys šias stipendijas. Tai nėra smulkus dalykas nes e, kiekvienas iš tų vadinamų kiks turi tiek daug partnerių ir jie dar turi savo partnerių. Taigi svarbiausia, kad viskas būtų užtikrinta. Tiesa, pavėlavome ar užtrukome dvi savaitės. Na, gal tai ir nėra labai geras dalykas, tačiau ką darysi? Nes tai yra sudėtingi dalykai ir paprastai tam prireikia maždaug metų, o mums pavyko tai padaryti, padaryti per mažiau nei per tris mėnesius. Dabar pereikime prie kitų dalykų. Ir e, keletas iš tų svarbių dalykų, kuriuos norėčiau paminėti. Na, dabar mes pradėsime vykdyti tos, kurios e, kiks e, birželio mėnesį ir bus po to numatyti metiniai planai, septynių metų įsipareigojimai ir visa tai bus pradėta šiais metais, birželio mėnesį vyks susitikimas Barcelonoje ir tai bus pirma galimybė pakalbėti apie tai, ko mes pasimokime iš tų vadinamųjų kiks. Nes tai yra tas, tie e, institutai e, yra labai svarbus ir dabar mes tiesiog susitiksime ir pažiūrėsime, kas buvo padaryta ir ką reikia padaryti, kad jie ateitie galėtų dirbti geriau. Kaip jau minėjau, e, kad greičiausiai, tikėkime, tai vyks vasaros mėnesį. Na ir po to ateinančiams metams mes bandysime konsoliduoti šių institutų veiklą. Na ir mažiau nei, nei dviejų savaičių mes atversime savo biurą Budapešte, jis pradės dirbti. E, manau, kad pradžioje bus 9 žmonės, po to bus 39 iki metų pabaigos ir po to galiausiai bus 52 darbuotojai. Mes labai kovojame už mūsų finansinę nepriklausomybę. Na ir kart komisija ir suteikė visišką paramą, gavom viską, ką norėjome gauti. Tai nebuvo lengva. Tačiau jeigu norime, kad tie. E, ta, kad jeigu norime, kad žinių ir naujovių bendryje tinkamai dirbtų, reikia užtikrinti, kad ET būtų nepriklausoma. Taigi, per, š, per ateinančius e, tris mėnesius pradėsime e, konsultacijas dėl strateginių naujovių uh, darbo atvarkės, kurią turės parengti komisija, atsižvelginti žinių ir naujo bendrijos poreikius. Tai yra svarbus dalykas, nes norėčiau, jog visi suprastumėte, jog e, jeigu bus kalbama apie būsimą e, žinių ir naujovių bendrijų finansavimą, tai jis bus pradėtas planuoti tik tais nuo 2013 metų. Taigi siūlau uh, pradėti vykdyti dvi žinių ir bendrovių bendrijas. Na, na, taigi pradedu kalbėti su jumis apie tai dabar jau, kad būtumėte pasirengę, kai prasidės diskusijos dėl finansavimo nuo 2013 metų. Taigi yra tam tikras atostrukis tarp to, kas yra dabar ir to, kas vyks ateityje. Na ir aišku, mes bandome uh, ieškoti galimybių neparaprasti šio impulso. Taigi, na jau 2012-2013 metais mes rinksimės e, darbams 2013 metams. Taigi, mes planuosime tų būsimų žinių ir naujovių bendryjų darbą, reikės planuoti ir finansavimą ir visus kitus susijusius dalykus. Na, aišku, 2011 metų per pirmąjį pusmetį įvyks konferencija skirta SIA klausimams aptarti. Na ir po to komisija patvirtins savo sprendimus ir galiausiai bus perduoti tarybai ir parlamentui. Na ir tikrai, kirdami EIT, mes labai daug nuveikėme ir, manau, bus sukurtas atitinkamas fondas ir tai bus papildoma priemonė, kuri leis mums finansuoti žinių ir naujo bendrijas, o taip pat ir EIT darbą. Na, labai svarbu, kad tas fondas būtų aprūpintas lėšomis, kad jis galėtų tinkamai veikti. Na, tai štai tiek informacijos iš mano pusės. Ir, na, daug, galbūt daugiausia dėmesio skirma ne tiek programoms, o tai, ką reikia daryti, kad būtų pasiekti rezultatai. Taigi dabar štai tiek iš mano pusės, ponė pirmininkė, vodis vėl jums ir galime pradėti diskusijas. Ačiū už tiek daug įvairios įdomios informacijos, bet dabar turime susijimti, nes lygiai iki penktos valandos tik turime laiko diskusijai, ne minutės neilgiau, nes tuomet turėsime priimti jau kitą svečią, tad nenoriu vilkinti nes tas svečias jau ir atvyko. Regis apie dešimt pasisakymų bus ir visų prašyčiau kalbėti glaustai, aiškiai, na gal po vieną, dvi minutės. Pone Kanavio. Much, uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti pirmininkui Šurmanui už suteiktą informaciją. Uh, Taip pat norėčiau pasveikinti jį ir EIT komandą su tuo, kad EIT pradėjo sklandžiai pradėti savo darbą. Iš pradžių šis projektas kaip ir strigo, buvo nelengva, tačiau tikrai dabar labai malonu matyti, kaip vyksta darbai. Na ir malonu taip pat tai, kad suinteresuoti esminis sureagavo Ir manau, kad EIT sėkmę lėmė tai, jog e, jos veikla sudomino pagrindinės pramonės, šakas ir atstovus, universitetus. Nu, dabar reikėtų konsoliduoti žinių ir naujovių bendryjų veiklą tam, kad būtų parengta strateginė darbo tvarkė. Tačiau, mano manimo, e ta misija yra platesnė ir jūs turėtumėte būti savotiškas katalizatorius modernizuojant ES universitetus, o taip pat ir e, stiprinant ryšius tarp universitetų ir pramonės, o taip pat ir prisidedant prie Europos mokslinio tyrimų erdvės įgyvendinimo. Taigi, mano klausimas būtų štai koks. Kaip jūsų manimo EIT galėtų vykdyti šį vaidmenį, įneždama savo indėlį į ES mokslinio tyrimų erdvę? Ir ar matote galimybių atlikti bendrus ar lygiai grečius veiksmus, lygiai kartu su Europos mokslinio tyrimų taryba? ir tokiu būdu stiprinti ES mokslinio tyrimų erdvę. Dėkoju. Ačiū dabar Angelika Nybla. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir gerbiamas Eite pirmininkė, pirmiausia, dėkoju už tai, kad atvykote ir nors ir nėra numatyta jokia dabar peržiūra, bet visgi atvykote ir aktualizavote visą informaciją dėl vykstančių procesų, taigi ačiū už tai. Na ir mano pirmas klausimas yra dėl, e, dėl mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo tose kiek bendruomenėse kiek yra įtrauktos MVI į um, tas kiek bendruomenės. Toliau dėl EIT fondo, dėl EIT uh, Foundation organizacijos, uh, kaip yra dėl jos statuso ir taip pat dar, ar jūs kalbate čia apie tuos pačius dalykus, kaip vadinamieji klasteriai, kurie taip pat yra įgyvendinami kaip projektai valstybėse narėse, ar tai yra kas kita. Kolegė Nisteroj. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu kalbėti olandų kalbą, manyčiau, galiu puikiai šią kalbą kreiptis į EIT pirmininką. Noriu jam padėkoti už tai, ką jis nuveikė ir ką ketina nuveikti. Jūs ketinate pasiekti konkrečių rezultatų ir manau, kad tai yra tikrai labai gerai ir nesiekėte kartoti to, ką jau darė kiti. Jūs siekėte dirbti tam tikroje nišoje, kuri dar yra neužpildyta. Jūs kalbėjote apie atsinaujančius energijos šaltinius ir galbūt vos negalima būtų lyginti jūsų darbą su dalyvavimu Eurovizijos dainų e, konkurse, kur jūs bandote tikrai labai puikiai pasirodyti. Galbūt galėtumėte e, pakalbėti konkrečiai apie vykdomus darbus, apie finansavimą, e, galbūt kiek kontekste arba ir nebūtinai. Na, o kitas dalykas, tai aš aktyviai dalyvauju e, komitete atsakingame už regioninį aspektą ir mano manimu jūsų paminėtas principas šiuo atžvilgiu yra tikrai puikus ir reikia tiesiog koncentruotis. Bet viena vertus, aišku, gerai, kad mes daug žinome, bet kita vertus reikia perduoti tas žinias visai kitai ES daliai, o tą padaryti ne visada pavyksta. Bet aš manyčiau, kad tai, ką darote, yra e, tikrai puiku ir dera su kitomis mūsų vykdomomis programomis. Na, o dar vienas klausimas, kada E, galėsime pakalbėti apie tai, kas vyksta ETI technologinėse platformose ir apie tai, ką jūs dirbate. Ar tai tiesiog yra plataus masto projektas, kuriame dalyvauja visi, kas tik nori ir, ir daro, ką tik nori. Ypatingai galvočiau apie laikotarpį po 2013 metų. Gracias, señor presidente. En nombre de mi grupo quiero agradecerle. De... Ačiū. E, pone pirmininkė, norėčiau savo frakcijos vardu Jums padėkoti už tai, kad atvykote į komitetą ir noriu pasveikinti Jūs su nuveiktų darbu bei patikinti, kad mes tikrai pritarėme Jūsų požiūriui į e, naujoves ir į mokslinius tyrimus. Tikrai labai įdėmiai klausiausi Jūsų ataskaitos dėl EIT darbo ir norėčiau paklausti, ar Jūs manote, kad institutą labiau reikėtų steigti ar, ar sieti prie e, komisijos, e, o ne ten, kur dabar institutas dirba. Ir kitas dalykas dėl pirmųjų konkursų paskelbtų. Žinote, kad vyksta intensyvus debatai dėl supaprastintų procedūrų galiojančio FP7 taikymo. Ir ar jūs pradėdami formuluoti savo užduotis, numatytus darbus, taip pat mąstėte ir apie tai, kaip galima būtų išvengti bereikalingos biurokratinės naštos, ar ėmėtės kokiu nors priemonių e, ir galbūt galėtumėte kai ką pasiūlyti ir mums dėl FP7 gyvendinimo tikrai labai įdomu būna išgirsti mintis tuo klausimu. Ir dar mums buvo teigiama, kad ataskaita buvo atmesta dėl to, kad viešosios įstaigos dalyvavo procese ir aš čia jūs cituoju, e, grėsė e, politinio požiūrio integravimas į šį procesą. Bet man tas atrodo keista, nes iš tikrųjų tai visiškai prieštarauja tiesiogiai eitai e, vienai pagrindinių užduočių, kuri buvo suformuluota ir skelbiamuose konkursuose. Tai yra, kad e, vietinės įstaigos ES vaidintų svarbu vaidmenį formuojant prioritetus mokslinių tyrimų ir naujovių srityje. Gal galėtumėte patvirtinti, ar iš tiesų taip yra ar ne? Ponas Basu. Tisztelt elnök úr, az ön intézménye. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, jūsų institucija dirba labai svarbioje srityje ir jūs kalbėjote apie žinių trikampį. Kaip dėl ataskaitos aukštojo mokslo srityje. Ten taip pat buvo kalbama apie žinių trikampį ir kai buvo kalbama apie FP6, lygiai taip pat buvo minėtas žinių trikampis, bet mano klausimas yra, kokiegi kon konkretus yra rezultatai, apčiuopiami rezultatai, kuriais remdamasis galėtumėte įrodyti, jog kažko pasiekėte. Netokie bendro pobūdžio atsakymai tai turėtų būti, bet ar yra kokiu nors parametrų, rodiklių, kuriais galėtumėte įvertinti tų institucijų e, nuveiktą darbą. Kitas klausimas. Turite šiuo metu devynis darbuotojus. Ir kaip tuomet ir kas organizavo tų kiek bendruomenių kūrimą, jeigu turite tik devynis e, darbuotojus. Valdybos e, sudėtis beje yra taip pat labai svarbus aspektas ir girdėjome, kad valdybai buvo daroma politinio pobūdžio įtaka. Ar sutinkate su tuo, kad Vengrija, Vengrija atstovauja ne mokslininkas, bet politikas, politikos ryties atstovas šioje valdyboje. Ačiū, kolegė Tikau. Ačiū, pirmininkė noriu taip pat padėkoti ponui Skurmansui už pateiktą informaciją ir turiu keletą klausimų. Pirmasis yra susijęs su geografiniu pasiskirstimu. Kaip minėjo kiti kolegos, norėčiau sužinoti, kodėl jūs manote, kad kodėl nėra atstovų iš visų valstybių narių viename ar kitame Mm, naujovių centre tose bendrijose, kokios yra kliūtis problemos ir ką siūlote daryti, kad būtų geografinis pasiskirstimas ateityje platesnis. Kitas klausimas yra susijęs su intelektinės nusavybės teisėmis. Malonu matyti, kad uh, jūsų darbe jūs įtraukėte privatų sektorių. Uh, Na ir kadangi nėra apriepiama visa Europa geografinė prasme, kyla pavojus, kad e, atsiras tam tikri konkurencingumo centrai kitų regionų nenaudai, kurie būtų tarsi ir apleisti. Taigi, dėl intelektinės nusavybės. kaip galima pasiekti tą platesnį pasiskirstimą Europoje. Ir prašom atsakyti, kodėl nėra pas jūs atstovų iš visų valstybių narių. Ponas Dekampos. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad jau antrą kartą klausausi panos Hurmans pranešimo ir man tikrai kas kartą tampa vis įdomiau ir įdomiau. Ir dabar dėl jūsų institucijos valdymo struktūros. Ponas Kurmans tikrai mus tengiasi patikinti, kad yra formuojami e, lyderiavimo pajėgumai, vadovavimo pajėgumai, bet kaip tos visos institucijos, kurios turi kiekviena ir savo darbo planus, gali būti susijėtos tarpusavyje, suvienytos tarpusavyje, jeigu visgi yra tik vienas biudžetas. Kaip galima tokiu būdu formuoti tuos reikiamus pajėgumus? ponas Mesaros. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia sėdžiu, šitoje pusėje. Taigi, ponė pirmininkė Šurmans, norėčiau Jums padėkoti už Jūsų pristatymą. Jau turėjau progos išgirsti apie EIT veiklą. Ir mano patirtis tikrai yra tik teigiama, tad ačiū Jums už Jūsų darbą. O mano klausimas, viena iš jų minėjo kolegos, susijęs su geografiniu aspektu. Kaip jūsų institucija galėtų veiksmingiau dirbti rytų ir vidurio Europos Sąjungos valstybių atžvilgių. Aš e, ilgą laiką, daugelį metų dirbau mokslinio tyrimo srityje ir tikrai nuolat susidurima su ta problema, kad e, žinių trikampis e, sąsaja tarp mokslinių tyrimų, inovacijų yra, veikia visgi nepakankamai. Tad būtų gerai sukurti homogenišką situaciją ir būtent jūsų e, įstaiga galėtų perimti lyderiaujantį vaidmenį čia. Labai džiaugiausi, jog sakėte, kad po poros savaičių atidarysite savo centrinę būstinę Budapešte. Ir tikiuosi, kad tai padės jums pasiekti numatytų tikslų. O kaip jūs pats tai vertinate? Ir dar vieną klausimą turėčiau dėl ICT centralių ir dėl technologijų, kurios išmeta mažai anglės dvideginio. Jūs jas minėjote, tačiau kokius konkrečius darbus numatote? Ar planuojate, pavyzdžiui, kalbėti apie susijungimo apie reaktorius ir kitus panašius dalykus. Ačiū. Norėjau sutikti žodį mūsų pranešėjai, bet matau dar vienas klausimas. Eliza, buvo. Labadiena, aš esu Eliza Burman, esu iš komite regionų komiteto, norėčiau paprašyti daugiau pakalbėti apie regioninius inovacijų centrus. Ačiū. Ačiū ir taip pat dar norėsiu vėliau sutikti žodį komisijai, nes kai kuriais klausimais galbūt ji galės geriau atsakyti. Ir dabar ponis Hurmans. Visų pirma, ačiū už įdomius klausimus pasistengsiu atsakyti juos visus iš karto, taupydamas laiką. Pradėsiu nuo klausimo apie įrą. Ir ko būtų galima pasimokyti. Man atrodo, ponas Karvalijo uždavė šį klausimą. Žinoma, aš čia matau galimybių Ir pirmiausia, matau jas dviejose sritise. Pirmiausia, Europos tyrimų taryboje. Čia yra būdas e, suburti puikius mokslininkus. Ir taip pat manau, kad yra galimybė suderinti tai su naujovėmis. Nors aš sakiau, kad pati technologija dar neveda prie naujovių. Aš manau, kad yra būtina pagalvoti apie šių programų elementus Europos mokslinių tyrimų programos rėmuose, nors aš tai vadinčiau ir naujovių e, darbo tvarkę. Dėl švietimo aš tikrai manau, kad švietimą reikia kilstelti į kitą lygmenį. Jeigu kalbame apie verslumą, daugelio pasaulio šalių mačiau, kad mes atsiliekame šią prasme. Ir turime suvienyti pajėgas, remdamėsi puikia praktika, kurią, žinau, turime iš puikių universitetų ir taip pat galime tai pateikti mūsų š... tyrimų kontekste, nes na, švietimas ir tyrimai nėra skirtingi dalykai. Žinoma, ateityje reikės dar daug nuveikti. Man atrodo, ponia Nibler klausė apie fondo finansavimą fondo finansavimas nėra, aišku, paprastas dalykas. Negaliu daug apie tai šiandien pasakyti, atleiskite. Aš Kol kas mes dar tik tai aptarėme idėjos, kaip tai padaryti, dar konkrečios stadijos nepasiekime. Aš tikiuosi, kad tai bus, būta, bus padaryta pakankamai na, smarkiai, stipriai, kad būtų poveikis. Apie klasterius prieš keletą mėnesių sakiau, kad e, šis metodas turi gerą ateitį Europoje. Aš norėčiau sakyti, kad klasterių politika turi didesnį poveikį ir tai susiję su pano Vanistraraus klausimu. Jeigu gali, e, galima e, na, priskirti jiems tą tau lokalizacijų idėją, regionai ir klasteriai. Šiuo metu turėtų dirbti kartu, regionai turėtų siekti žengti pirmin. Negali būti taip, kad klasteris Europoje eina tokiu toliu, kad aptariami kontraktai, aptariami modeliai, bet nėra orientacijos rezultatus. Aš sakau, kad orientacija siekti rezultatų yra svarbiausia. Ponas Vanis Talrojus taip pat klausė apie PVM poveikį. Turime 390 milijonų eurų, kaip jūs visi turbūt žinote ir finansuojame tik tai 20 procentų visos veiklos, tai yra 75 procentus, tai yra pačių dalyvių įsipareigojimai. Ir tam tikrą prasme jie, aišku, gauna finansavimą iš struktūrinių fondų, iš kitų fondų, tačiau jų įsipareigojimai yra žymus. Žinoma, žinių trikampio idėjos, lyderystės idėjos ir pati savoka, kad kitos e, valstybės juda greičiau, mus e, suvienijo ir mes matome, kad yra didžiulis noras judėti pirmin pasiremiančiomis idėjomis. Na ir aš manau, būtent ta kolokacijų idėja ir pakeitė visą žaidimo scenarijų. Iki visai neseniai, galbūt Prieš pusantrų metų mes kalbėdavome apie tai, kad pirmą reikia generuoti žinias, po to rasti, kur tas žinias padėti ir po to galbūt sulauksime rezultato. O to suvienijimo vienoje vietoje visų partnerių sutelkimas e, yra visai kitas modelis. Tai yra svarbiausia, kad mes siekime rezultato kitų klausimų galbūt reikėtų grįžti vėliau. Ir aš matau, kad keletas darytų dalykų, kurios daroma technologijų institute e, ir JTI. Taip pat e, galima juos kartu kažką padaryti, tačiau JTI yra visai kas kita. Labai vertinu e, šį atvirą klausimą apie geografinį pasiskirstimą Europoje. Tai yra įdomus klausimas, tačiau mūsų institutas nėra skirtas e, vienodam geografiniam paskirstimui. Technologijų institutas yra skirtas tam, kad būtų pasiekta rezultatų trijose srityse, kurios buvo išrinktos jūsų - klimatas, energetika ir informacinės komunikacijos technologijos, mes pasirinkome tas bendrijas būtent pagal jų pasiekimus tiek partnerystės, tiek naujovių prasme, kad galėtume pasiekti rezultatų. Tai yra vienintelis kriterijus. Viskas padaryta labai skaidriai ir sulaukta šešių pasiūlymų, kurie buvo aptarti valdyboje pasiūlymas, apie kurį kalbėjo ponarija Ramadurel, nebuvo vienas iš tų šešių, jis buvo atmestas anksčiau. Jie buvo aptarti valdyboje, mes e, balsavome slaptai vieną kartą. Nebuvo valdybos narių, kurie nedalyvautų pokalbiuose ir priimant sprendimą, jeigu būtų galimybę e, interesų konfliktui. Taigi procesas buvo paprastas, skaidrus ir greitas. Ir galų gale galima padaryti išvadą, kad galbūt paskirtimas geografinė prasme nėra tobulas. Yra keletas aspektų. Viena, bendrijos neliks tos pačios visą laiką. Jos kis tikraikis. Ir iš skirtingų Europos dalių atsiras e, dalyvaujančių partnerių. Kita, jeigu bendrijos veiks gerai, bus sukūriama pavyzdžių galbūt ir šalims, kurios šiuo metu galbūt nedalyvauja ar netaip aktyviai dalyvauja. Jeigu pažvelgsime į kai kurias programas e, Lenkija, Vengrija, Italija, Ispanija dalyvavo, taigi neturėtume neigiamai žiūrėti į tą menką tarsi geografinį pasiskirstimą, jis nėra toks menkas. Tačiau jeigu priimsime tą sutelkimo uh, idėją, tai geografinis pasiskirstimas nebus tobulas. Jeigu kalbame apie sutelkimą, tai tada negali būti viskas pasiskirstę būti plačiai. Jeigu viskas paskirsta plačiai, tai nebus sutelkta. Na ir galų gale dėl lyderystės. Kaip e, traktuoti su penkiomis ar šešimis potėmėmis tose sutelkimo centruose. Pavyzdžiui, stambios įmonės vadovas, jeigu jis turėtų dirbti su tais penkiais šiais klausimais. Na, žinoma, kiekviename centre jam reikia, kad būtų direktoriai, kurie atliktų savo darbą. Tačiau nerimas galų gale susijęs ne su tuo. Svarbiausia yra sutelkti ir užtikrinti, kad e, pramonė pritartų šiai lyderystės idėjai. Ir aš ir kiti valdybos nariai kalbėjosi su verslo partneriais ir visada padaroma išvada, kad reikia turėti projektą, kuriuo būtų siekiama konkrečių, konkrečių rezultatų, pasirant lyderystės idėją. Taigi, daugiausia dėmesio skiriama, kad būtų pasiekta rezultatų. Manau, kad taip ir tai galima padaryti. Ir man atrodo, kad perspektyvos yra geros, man atrodo, tiems vadovams, kurie yra, na, paskirti, tikrai pavyks pasiekti rezultatų. Kvantifikuojami duomenys, man atrodo, jūs klausėte apie tai. Nenorėjau šitą klausimą pamiršti. Kaip čia dabar gražiai pasakius, Europoje dažnai vyroja tendencija vertinti veiklą projektus iš e, pradinių pozicijų, iš to, kas įdedama. O rezultatų, verslo galimybių sukūrimo vertinimas yra labai sudėtingas. Matome, kad būna šimtai kriterijų ir sunku tai įvertinti. Šiuo metu esame parengę, nors aš visko jums dabar nesu pasirengęs papasakoti, esame parengę rezultatų lentelę, kad išmatuotume bendryjų rezultatus. Ateityje, aišku, tai jums pateiksiu, bet manau, kad pirmiausia bendrijos turėtų su mumis tai aptarti, e, kokie turėtų būti svarbiausi rezultatų rodikliai tai turėtų būti 5-6 rezultatų parametrai, kurie bus nuolat matuojami ir kasmetinė išmoka priklausys nuo jų rezultatų. Ir netgi esant trims bendrijoms, e, e, čia bus konkurencijos, o kai bus jų daugiau, tai konkurencijos bus dar daugiau. Taigi viskas yra pagrista e, rinkos požiūriu. Dabar gal sustosiu čia, galbūt dar bus klausimų daugiau. Širdingai dėkoju. Komisija regis atsisakė, atsisakė progos dar papildyti, tad kaip tik laiku baigėme diskusijas ir norėčiau Jums dar kartą padėkoti, nes kiekvieną kartą ne tik įdomu, bet ir džiugu Jūsų klausytis, jausti tą dinamiką, naujų idėjų taikymą. Ir galbūt tai ir yra daugeliu klausimų sudėtingumo esmė, kad reikia nusiteikti tiesiog. Jeigu mes nusiteiksime tam, kad dabar darome kai ką, kas padėtų Europai lyderiauti pasaulio ateityje, tai negalime taikyti mūsų anksčiau naudotų kriterijų. Reikia kalbo, galvoti tik apie um, ekspertinės žinias ir, ir um, ambicingus tikslus. Iš tiesų, jūs esate gana E, kritiškai nusteikęs žmogus eiti, bet jūsų klausantis, e, manau, visi e, galime įsitikinti, kad pasirinktas kelias teisingas ir kad mes tikrai nemažai pasieksime. Pone Slėna Madurė, pastaba taip pat buvo teisinga, ko mes galime išmokti ir iš kitų programų. Taip pat labai gera mintis. Taigi dar kartą labai ačiū. Thank you. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, Gerbiamas kolegės, gerbiami ponai ir ponios, prašau atsisėsti į savo vietas. Na, baigėme fotografuotis. Na ir dabar man labai malonu pasveikinti svečio, kuris nebūtinai dažnai pas mus atvyksta, tai yra Traptautinės energijos agentūros direktorius ponas Nabuo Tanaka. Na ir šis svečias puikiai išmano energetikos, jos analizės klausimus ir tikriausiai jis yra svarbiausias asmuo pasaulyje šios rytyje. Na ir jeigu jūs e, gilinatės į šios klausimus, tai tikriausiai žinote, kad jis jau daugelį metų dalyvauja diskusijose dėl klimato, dėl energetikos politikos ir jam tikrai tenka svarbus vaidmo. Pone Tanaka, labai malonu, kad jūs šiandieną pas mus atvykote ir kadangi jau kartą esate pas mus Briuselėje, atsiprašau už tai, kad e, jūs es, jums susitikimas su jumis įvyko pas mūsų posėdžio pabaigoje. E, bet vis dėlto nenorėjome prarasti galimybės su jumis susitikti, išklausyti jūsų informacijos ir tie, kurie pasiliko, jiems tikrai labai aktualu. Dėkoju už tai, kad vykote pas mus, dėkoju už jūsų laiką ir tikrai tikimės iš jūsų išgirsti naujų dalykų susijusių su pasaulio, 2009 metų pasaulio energetikos apžvalga. Na, kartais labai naudinga skirti šiek tiek laiko susipažinti su faktais, įsiklausyti ekspertų žinias ir tik tuomet priimti sprendimus. Taigi dar kartą širdingai dėkuoju už tai, kad atvykote pas mus. Žodis Jums prašau. Unfortunately, Deja, vertimo iš japonų nėra. Bandžiau atrasti kanalą japonų kalbai, tačiau deja, Japonija dar nėra ES valstybė narė, todėl teks man pačiam save versti. Taigi, labai atsiprašau už savo prastą anglų kalbą. Dar sėkiai dėkoju ponia pirmininkė už šiltus žodžius, už tai, kad pakvietėte uh, E, į jūsų komitetą, tai ir mokslinių tyrimų, naujovių ir energetikos komitetą Europos parlamente. Labai malonu. E, TEA buvo sukurta 1975 metais ir daugelis jūsų kolegų, o taip pat Japonija, JAV dauguma išsivyščiusių iš to meto pasaulio šalių įsteigė šią organizaciją energijos saugos tikslais. Tai yra e, nelaimės atvejui, kad būtų pasirenkta ir būtų užtir, užtikrinta 90 dienų atsarga naftos. E, tai yra įsis, įsisteigusi Paryžiuje, tai yra BPO suserinė organizacija. Ir kai kalba eina apie energiją, jos saugumą, tai tiesą sakant, reikia pasakyti, kad istorijoje teko dusikius e, pasinaudoti tomis ta naftos atsarga. Tai yra 91 metais, kai buvo įsiveržta, kai Irakas įsiveržė į E, Kuveitą, o kitas iki, kai uraganas Katrina nusibė JAV. Na ir taip pat viena iš mūsų pagrindimis ir užtikrinti naftos kainų stabilumą. Tačiau šiuo metu mūsų užduotis išsiplėtė, nes dabar energijos saugumas priklauso ne vien tik tais naftos, bet ir nuo dujų. Žinome, kad daugelis ES šalių yra susirūpinusios saugiu dujų tiekimu. 90, e, 2006 e, ir 2009 metais žiemos buvo ypač kietos. Na ir elektros energijos tiekimas yra svarbus, tiekimo saugumas yra saugus, nes dažnai elektros energija yra pagaminama iš naftos ar dujų. Taigi, kaip ten bebūtų, visapusiška energijos tiekim, visapusiškas energijos tiekimo saugumas yra svarbus dalykas. Bet uh, užtikrinti aprūpinimą energiją, nepanaudojant energijos, yra labai svarbus dalykas, pavyzdžiui, e, energijos kaupimas, taupimas. Uh, padeda to pasiekti. Ir tai tampa mums svarbių klausimų. Taip pat našus taupus energijos panaudojimas yra svarbus veiksnys kovojant su klimato kaita, nes e, taupant energijos sunaudojimą mes galime sumažinti CO2 išmetimą ir tokiu būdu gerokai prisidėti prie klimato kaitos poveikio mažinimo. Taigi, 2009 m. pasaulio energetikos apžvalgoje susitelkama energijos taupimo, e, klimato kaitos bei energijos saugumo klausimus, nes e, energijos na, taupus naudojimas ir klimato kaita yra viena, vieno to paties medalio dvi pusės. Taigi per trumpą laiką, man skirtą laiką norėčiau jūsų pazindinti su štai ko. Taigi, matote pirmąją lentelę. Matote, kaip energijos poreikis išauks nuo dabar iki 2030 metų. Na, po ekonominės krizės ekonomika atsigaus ir vėl pradės aukti energijos poreikis nuo 2010 metų. Ir jis išauks 40 procentų iki 2030 metų. Tai yra su sąlyga, Je, tai yra, jeigu vyriausybės nesims rimtų žingsnių klimato kaitai atremti, tai tuomet štai bus toks scenarius. Na ir matote, kad energijos daugiausia bus gaunama iš anglijas. Tai nėra tvarus energijos vystimosi um, scenarijus, netvarus nei klimato kaitos, nei energijos saugumo požiūrių. Taigi dabar paaiškinsiu, kodėl šitoks scenarius nėra tvarus, net yra tvarus ekonominių požiūrių. Ši e, schema rodo, kaip išauks naftos poreikis. Matote ta, tamsimė, tuos tamsimėlinius stulpelius. Tai čia yra naftos gavyba iš dabar egzistuojančių naftos išteklių, tačiau naftos ištekliai labai greitai mažėja. Ir tai susijęs su fiziniais naftos išteklių ypatumais. Tačiau nežiūrint to, vis dėlto naftos poreikis išauks Ir tam, kad kompensuotume tą skirtumą per dieną, mums reikės papildomų 30, 43 milijonų barelių naftos. Tai yra visi, e, tai yra keturi, ket, tam, kad išlygintume tam skirtumą, mums reikėtų tokio naftos kiekio, kurį turėtų keturios Saudio Arabijos. O jeigu bandytume išlyginti scenarijų, tai, tai reikėtų iki šešių Saudio Arabijų. Taigi, sakyčiau, šis scenarius rodo, kad tikrai bus labai sudėtinga apsirūpinti naftą. Toliau, matote kitą uh, schemą. Dujos. Vėlgi, ta pati padėtis. Uh, poreikis na, gazui, e, dujams išauks ir galima tikėtis, kad poreikis e, paklausa na, gamtiniams dujams išauks tačiau dujos siejasi su nafta ir dujų gavyba iš egzistuojančių išteklių taip pat mažės. Ir bandant išlyginti šį todrikį ir taip pat uh, bandant patenkinti tą paklausą, kur yra pažymėta geltonai, mums reikės 2700 e, PCM. Ir šie pajėgumai atitinka keturis kartus uh, tuos išteklius, kurio turi Rusija. Tai reiškia, kad mums reikėtų keturis kartus didesnių išteklių, negu kad tai yra dabar Rusija, tam busim, tai busimai paklusai patenkinti. Tai bus tikrai labai sudėtinga pasiekti. Taigi, tiesiog tenka konstatuoti, kad šiuo metu išteklių nepakanka. Ir be rimtų investicijų ateitie gali kilti rimtų problemų tiek ekonomikos, tiek saugumo, tiek ir klimato kaitos požiūrių. Perkime prie klimato kaitos. Čia matome CO2 išmetimus iš energetikos sektoriaus. Taigi matote, kad skaičius yra šiek tiek mažesnis negu bendras CO2 išmetimas, tačiau 60 procentų CO2 visame pasaulyje yra išmetama energetikos sektorėje, taigi energetikos sektorius gali suvaidinti svarbu vaidmenį mažinant klimato kaitą. Ir kaip matote, daugia, didžiausias augimo potencialas yra ne OCD šalyse. Žali laukeliai yra ne OCD šalyse sudeginama anglis energijai išgauti. Ir tai, aišku, sąlygo didelius CO2 išmetimus. Taigi, būtina ieškoti technologinių sprendimų, bandant sumažinti CO2 išmetimą. Ir čia ypač paminėtina Kinija ir jos jėgainės. Ir greičiausiai CO2 surinkimas ir kaupimas Kinija yra labai svarbus dalykas, bandant išspręsti Kinijos CO2 išmetimą. Taigi čia galbūt būtų. Taigi tai yra tas lakmuso papirėlis, kuris parodo, kaip e, e, klimato kaitos darybose dalyvaujančios šalis žiūri savo įsipareigojimus. Štai tokie, tokius pasiūlymus suformulavo STE, bandant sumažinti klimato kaitą. Donas laukelis rodo, kiek reikėtų sumažinti megatonomis CO2 išmetimą nuo dabar iki 2030 metų. Bet čia jeigu mes norime užtikrinti tvarę raidą, tai čia yra pažymėta spalvomis, kiek reikėtų sumažinti CO2 išmetimą tam, kad e, temperatūra neišauktų daugiau nei 2 procentais. Celsius, ne 2, 2 Celsius laipsnis iki 2050 metų. O toliau, taigi, klausimas yra, kokias technologijas reikėtų taikyti, kad tas, uh, tas raudonojo laukelio būtų pereiti žalėje laukelį. Vėlgi, čia nėra klausimas, kas mokės. ir išsivyšusios šalis turi mokėti tam tikrą tam tikrą sumą, kad mes neišsivyšysiam šalims tam, kad būtų sumažintas CO2 išmetimas. Na ir kaip matote, kai dėl technologijų, tai 57 procentai CO2 sumažinimo bus pasiektas didinant e, našesnį energijos sunaudojimą. Ir to labiausiai galima pasiekti didžiosiuose besivy... augančios ekonomikos šalyse, kaip, pavyzdžiui, Kinijoje. Toliau e, energija iš atsinaujančių šaltinių ir biokuros 23 procentai ir brandolinė energetika 10 procentų. Ir CCS, CCS taip pat 10 procentų. Taigi galima paskaičiuoti ir dėrybininkams parodyti, pasaulinius skaičius. Tačiau kyla klausimas, koks yra kiekvienos valstybės ar regiono indėlis. Štai matote kitą lentelę. 2020 metais. Didžiausias indėlio įnešėjas turėtų būti Kinija. Na ir tam, tas mėlynas e, laukelis rodo, kad kai mes paskaičiuojame jų jėgainių pajėgumus, mes tai vadiname namas, tai jau jie yra pasiekę 1 gigabaito pajėgumą mažinant sudų išmetimą. Tai yra tai, kur, tokia kvota, kuria, kurios reikia tam, kad pasiektume mažinimą iki 2010 metų. Ir šiaip nepasieksime rezultatų, jeigu nebus mažintas, didintas našus energijos sunaudojimas 40-45 procentais. Tačiau manau, kad potencialas yra dar didesnis, tai būtų 47 iki 80 procentų. Na, Kinija, nusistatydama tikslus, yra kukli, tačiau jeigu Kumija iš tikrųjų pasvertai dieks priemonės ir rimtai jas įgyvendins, tai jį tikrai daugiau pasieks. Na taip, skaičiai yra svarbus tačiau priemonės ir žingsniai yra svarbesni. Europos Sąjunga. Na, matote, kad sumažinimas gali 2020 metais siekti 0,5 gigabaitus, o, o Europos Sąjunga teigia, kad reikia mažinti 20-30 procentai. Na ir mūsų skaičiai rodo, kad viduje sumažinus 23 procentais 20 metais lyginant su 90 metų skaičiais tikrai pak, būtų pakankamas. Taigi 20 procentų tikslas yra pernelik šiek tiek per mažas, o 30 procentų, 30 procentų tai yra būtų puiku. Jau, JAV Ji šiuo metu mažina 7-8 procentais, tai yra šiek tiek e, mažiau negu kad JAF įsipareigojusi mažinti. Tačiau, sakyčiau, jų vidaus naudojimas mažėja kaip ir neblogai. Namų ūkėse sumažėjimas gan nedidelis, tačiau verslas savo energijos e, sunaudojimą gerokai mažina. Taigi, taigi matote, čia energijos poreikiai iki 2000. 450. Taigi mes ir naftos ir dujų ir kitos energijos šaltinių e, rūšių suvartojimas pasieks savo E, savo viršutinę ribą 20 metais. Taigi, tiesą sakant, svarbiausia žinia yra štai kokia. But the other side of the coin is that <clears throat> Viena vertus, brandolinė energetika ir atsinaujintas šaltiniai turėtų sudaryti virš 30 procentų. Tačiau kita vertus, 68 procentai e, energijos yra vis dar 30 metais bus tiekiama iš mineralinio iškasenų. Ir todėl labai svarbios investicijos ir iš šį iškastinio kūro sektorių. Tai yra svarbiausia prielaida tam, kad pamatytume tą, pamatytume tą 450 ppm scenarių. Jeigu politikos veiksmų nebus priimamasi, naftos kaina išauks iki maždaug 120 dolerių už barelį. Jeigu šis 450 ppm scenarius įvyks, kaina išliks ties 90 dolerių už barelį. barelį. Ir jeigu daroma prielaida, kad CO2 kaina leis e, sumažinti naftos kainą. Jeigu tona kainuos 50 dolerių, o 2030 110 dolerių. Taigi, palyginti su naftos kaina, tai skirtumas bus apie 40 dolerių. Taigi, nepaisant to referencinio scenarijaus, naftos kaina turėtų būti daug didesnė negu dabar. Taigi, mintis yra ta, kad e, pigios energijos amžius pasibaigia. Su šiais faktais turime susitaikyti ir verslo modeliai, vyriausybių politika turėtų atsižvelgti į tai. Turime priimsi tą faktą, nes kitaip to 450 ppm scenarius mums nepavyks pasiekti. Du 2030 metais Europa turės e, importuoti daugiau dujų negu dabar. Netgi ir pagal šį scenarijų Europoje ir pasaulyje reikės daugiau dujų. Žinoma, dujų tiekimo saugumas yra didelis klausimas. Ir žinome, svarbiausia yra nevartoti e, daugiau dujų, reikia investuoti į energetinį efektyvumą, atsinaujinančių šaltinių panaudojimas, e, vairių energetikos šaltinių diversifikavimas. Be to, šaltinių diversifikavimas reiškia nepriklausyti tiek daug nuo Rusijos, bet gauti dujas iš Kaspijos regiono, iš e, vidurio rytų ar Šiaurės Afrikos. Taip pat e, tiekimo kanalai, pavyzdžiui, Nabuko vamzdynas yra labai svarbus dalykai. Na, o svarbiausia, kad Europa turėtų kalbėti vienu balsu. Tokia yra Europos komisijos idėja, aišku, ir mes tam pritarėme. Reikia sukurti bendrą Europos energetikos ir elektros e, rinką, sustiprinti atsinaujinčių šaltinių panaudojimą ir taip sustiprinti Europo, e, energetikos tikimo saugumą. Mes rekomendavome e, Europai šios dalykus ir eiti būtent tą kryptimį. Mes mielai dirbame su Europos bendrėje ir komisija. Čia matote, kiek reikia pasaulinių mastų sukurti pajėgumų. Raudonos stulpelis rodo tą referencinį scenarijų, scenarijų anglės, akmens anglės panaudojimui, tačiau reikia daugiau panaudoti branduolinę energiją ir atsinaujančius šaltinius. Jeigu visą tai paversime į jėgainių skaičių, pamatysime, kaip sunku tai padaryti. Reikia pastatyti 18 e, brandolinių jėgainių kartą per metus. Per metus dabar pastatoma viena ar dvi. E, tai reikia pastatyti 17 tūkstančių vėjo jėgainių, 94 e, saulės energijos jėgainės kasmet. Taigi reikia didžiulių investicijų į infrastruktūrą, kad visa tai taptų realybę. Tačiau nauda yra didžiulė. Kairėje pusėje matome investicijas. Reikia investuoti 8,3 trilijono dolerių nuo dabar iki 30 metų. Tada čia sutaupyti galima daugiau. 2,6 trilijonai santaupų, kurių nereikės išleisti kūrui. Taigi, pagalvojant apie, galvojant apie visą investicijų laikotarpį nauda yra didesnė. Ir kaip dabar užtikrintas investicijas yra labai svarbus politinis klausimas. Beje, mes paskaičiavimo, kas įvyko Kopenhagoje. Kopenhagoje tikėjomės daug daugiau negu gavome, tačiau vis tiek šalis įsipareigojo. Tie įsipareigojimai yra siekti 550 ppm scenarijaus ne dviejų laipsnių Celsijaus padidėjimas, bet trijų laipsnių. Tačiau galima sakyti, kad turinčios įsipareigojimus nuėmė du trečdalius kelio siekiant savo tikslų. Reikia nueiti dar vieną trečdalį. Tačiau ir tai jau yra žymus pasiekimas. Taigi mes sveikiname Kopenhagos rezultatus ir tuos prisimtus įsipareigojimus technologijų žemėlapiai apie tai, kaip reiktų elgti toliau, pavyzdžiui, panaudojant vėjo, saulės energiją, yra svarbus. Aš pademonstruosiu keletą pavyzdžių, ką mes dabar, kokius konstruojame žemėlapius. Pirmiausia, elektrinių automobilių. 2000, e, prognozės. 50 metais visų vidaus degimo variklių varomų automobilių pardavimas išnyks. Jie, jos pakeis arba hybridiniai, arba elektriniai automobiliai, arba na, vandenilių varomi automobiliai. Tai yra, aišku, labai optimistinis, optimistinė prognozė. Tačiau tai turi įvykti, kad 450 ppm scenarius taptų realybę. Tai nėra tiesiog projekcija į ateitį, tačiau būtinybė užtikrinti, kad toks scenarius taptų realybę. Vėlgi reikia didžiulių investicijų ir mokslinių tyrimų, kad tai įvyktų. Toliau matome CCS e, e, žemėlapį. Mūsų paprašė įvardinti 10 ar 20 projektų G8 susitikimui ir mes tam rengiamės. Tačiau 2020 metais mums nereikės ne 20, o 100 projektų. 30 metais reikės 850 projektų. 50 metais reikės 3400 projektų, kad CCS taptų realybę. Tai yra vėlgi labai sunku pasiekti šių tikslų. Na ir reikia, kad visuomenė priimtų anglės CO2 surinkimo ir saugojimo galimybės. 65 procentai tų projektų turi būti plėtojami besivystančiose šalise. Tačiau CCS yra dar papildomas kaštai prie pensanglės jėgainių kaštų. Kas gali tai padaryti? Taigi, vyriausybės politiką ir CO2 kaina, kuri būtų 50 dolerių ar 100 dolerių, yra būtina, kad CCS taptų realybę. Toliau matome dar vieną viduržėme jūros e, elektros tinklo projektą. Šiaurės Afrika turi didžiulį potencialą išnaudoti saulės energiją ir ją galėtų panaudoti Europa. Didelę dalį energijos 50 metais gali tiekti būtent e, saulės energijos jėgainės. Ir tokio tinklo sukūrimas aplink viduržėmę jūrą yra labai ambicingas, tačiau įdomus projektas mes tokiai idėjai pritarėme. Europai taip e, yra daug potencialo didinti energetinį efektyvumą. <clears throat> Ir mes mielai dirbame su komisija ir su jumis čia parlamente. E, investuoti į mokslinius tyrimus yra labai svarbu, diversifikuoti šaltinius, tiekimo kelius ir gamybos e, centrus yra labai svarbu. Mes mielai su jumis dirbsime. Na ir iš tiesų, rodau dabar paskutinę skaidrę. Čia matome CO2 emisijų vienam gyventojui ir BVP. Kaip atskir, atskirti ekonominį augimą nuo CO2 emisijų? Tai yra labai svarbus klausimas. Žinome, kad elektriniai automobiliai jau pradėti gaminti yra įmamasi gaminti elektros energiją iš švarių šaltinių. Taigi, jau dabar matome, kad pokyčiai vyksta ir tikime, kad turbūt esame istorinio pereimo prie mažai CO2 išmetančios visuomenės e, etape, nes aišku, rinkoje yra daug netikrumo dėl ateities, kainų kintamumui kitimas dabar atspindi tą netikrumą. Rinkos žaidėjai bando sužinoti, kokia kryptimė einame, tačiau tas netikrumas yra problema, tačiau Kartais tai yra ir gerai, nes e, žinome, kad turi šis perinamasis etapas įvykti ir aš manau, kad Europa yra viena pirmaujančių gretose einant šią kryptimį ir aš e, linkiu Jums e, ko geriausios sėkmės ateities diskusijose. Mūsų agentūra bus Jums visiems geras partneris. Mes teiksime visą pagalbą, kokią tik tai galėsime ateityje. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Tanaka, ganz herzlichen Dank für diesen. Pone Tanaka, nuoširdžiai Jums ačiū už šį pranešimą, už tiek daug įdomios informacijos ir dabar proga kolegoms pateikti klausimus. Pone Del Castillo buvo pirmoji. Muchas gracias, eh, presidente. Thank you very much. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju Tarptautinės energijos agentūros direktoriui už tai, kad atvykote pas mus į mūsų posėdį. Na, jūs labai konkrečiai nušitėte dabartinę padėtį ir suteikite informacijos apie scenarių 450, apie taip pat 2030 metų perspektyvas. Taigi norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Na, turint galvoje tuos veiksmus, kurie yra nukreipti prieš klimato kaitą, o konkrečiai m, mm, turint galvoje Kopenhagos susitikimą ir, ir procesą po Kopenhago, taigi norėčiau paklausti štai ko. Na taip, matėme kad e, Kopenhagenė būtų pasiektas susitarimas, bent jau taip, kaip mes jį suprantame Europos Sąjungą, ir nebuvo primtis sutarimas dėl CO2 mažinimo, tačiau, kaip jūs minėjote, buvo e, sudaryti kiti susitarimai arba potencialų sutarimai ir jie yra įdomus. Na, yra įvairių veiksmų, kurių galima būtų imtis. Na ir bandoma imtis tam tikrų veiksmų, kaip pavyzdžiui sukurti uh, e, Ramio vandenino partnerystę ir bandoma pasirinkti sektorinį požiūrį ir čia Japonija turi daug patirties ir, na ir jūs ir esate ta šalis, kuri suvokė, kad reikia mažinti CO2 išmetimą iš pramonės, ypač, iš, ypač didelę taršą darančios pramonės šakų. Na, jūs kalbėjote apie tarptautinius scenarius, kurie yra mm, siejasi su jungtinių tautų veikla. Na, taip pat galima prisiminti uh, įvairius susitikimus. Na ir, pažiūrėjau, Kopenhagoje nebuvo kalbama apie tokius susitarimus, kurie liestų tas pramonės šakas, kurios išmeta labai daug CO2, didelį co, didelę CO2 dalį visame pasaulyje. Ir tai būtų, pažiūrėjau, horizontalūs susitarimai, tarptų šalių, kuriuose yra tokių pramonės šakų. Ir, pavyzdžiui, tuose sutarimuose galima būtų pasirinkti sektorinį požiūrį, nustatant konkrečius principus. Ir man atrodo, vertėtų galvoti apie tokius sutarimus ir bijau, kad jų atsisakant buvo atsiraba prarastos kam tikros galimybės imti veiksmų kurie būtų aktualūs, galvojant apie laikotarpį po Kopenhagos, o taip pat ir apie Meksikoje vyksinti kitą susitikimą. Gracias, señor presidente. Yo también muy breve. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau labai trumpai padėkoti ponui. E, Tanaka, tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį, o taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad e, taip plačiai ir įdomiai nužvietėte pasaulio energetikos padėtį. Taip pat turėčiau keletą klausimų. Nors tiesą sakant, jūsų sutikta informacija buvo labai išsami, labai aiški ir dabar turime tiesiog laik, turėti laiko įsigilinti jūsų mintis ir jas suvirškinti. Taigi, Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia uh, dėryti didelės investicijos. Na ir pavyzdžiui, tas ES 2020-2020 e, tikslas, CO2 išmetimo mažinimas 20 procentų, išmetimo mažinimas, mažinimas 20 procentų iš e, energijos iš atsinaujinčių šaltinių ir 20 procentų padidinti našumą. Kaip jūs vertinate štai tokius ES tikslus, ponas Sudė? Président, je voudrais vous remercier de, de, de... Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už visą informaciją, o taip pat turiu ir porą klausimų. Europos Sąjungoje yra paskirstyta kompetencija tarp valstybių narių, kurios turi suverenumą dėl energijos šaltinių ir tarp bendrijos, kur atsakinga už aprūpinimo saugumą, aprūpinimo klausimus ir patį energetikos saugumos, saugumą. Kaip manote, ar pasauliniu mastu vertinant rinko, energetikos rinkos veikia tinkamai, nes dažnai pastebima, kad viešasis interesas čia vaidina svarbu vaidmenį, pažiūrėjau, Europos Sąjunga viena operat, sektorių priskyrė prie monopolistų. O kita vertus yra organizuojamas energijos tiekimas per Kaspijos jūrą. Ar mes būtent privalome tai reguliuoti, ar tai yra mūsų kompetencijos srityje? Kitas klausimas dėl brandolinės energijos. Čia lik ir jau artinamasi prie sutarimo, vien dėl to, kad tai yra energijos rušis, kurią gaminant neišmetama CO2. Kiti kalba apie atliekas, aš galbūt sakyčiau, pašaliniai produktai susidaro. Taip, ir yra amerikiečių požiūris dėl ilgalaikio saugojimo ir taip pat prancūziškasis požiūris, kur sakoma, kad visgi reiktų galvoti apie papildomą panaudojimą tokių pašalinių energijos gamybos produktų. Ar manote, kad reiktų labiau skirti dėmesio tokiems moksliniams tyrimams tų pašalinių produktų, kad juos būtų galima e, šimtų procentų dar vėl e, panaudoti? Ir visiškai tvarkingai su jais elgtis. Ačiū. Za bardzo wszechstronne przedstawienie wszystkich zagadnień. Pone Hibner, ačiū pone pirmininkė, ačiū pone Tanaka už išsamų pristatymą energetikos ryties apžvalgą. Pirmą kartą jūs taip išsamei e, kalbėjote ir kadangi kalbėjote apie energetikos poreikio um, klausimus ateityje ir galima jų E, galimus jų simulacinius modelius. Jūs sakėte, kad egzistuoja skirtingos kainos ir pagal tai skirtingai yra formuojami ir tie simulaciniai modeliai. O taip pat žinome, kad ir piliečiai gali skirtingai reaguoti. Pavyzdžiui, gali nesutikti su kainomis, tarkime, saulės energijos ar, ar vėjos, vėjo energijos kainomis. Ar tuomet būtų koks nors pasiūlymas dėl kainų suvienodinimo, nes tai yra labai svarbu, tam, kad nereikėtų kam nors mokėti du kart tiek, kiek kitiems. Nes e, antrai be abejo, kad nebus pritariama tokiems neįprastiems energijos šaltiniams. Taip pat sakėte, kad Kinija yra didžiausias e, didžiausias, daugiausiai CO2 išmetanti šalis. Ir noriu jūsų paklausti, kaipgi būtų galima Kiniją įtikinti taikyti šiuolaikinius modernius metodus. Nes Kinija lyg ketina taikyti prastinius metodus gaminant energetiką. Gaminant energiją. Kolega Kavalio. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū, ponia Tanaka, už įdomų pasakojimą. Tai labai įdomu politikos kuriejams. Turiu du klausimus. Dėl CCS pagal referencinį scenarijų rezultatai rodo, kad didžiausias CO2 padidėjimas yra dėl CO2, anglės, akmens anglės panaudojimo už EBPO ribų. Ir CCS labai svarbus būtų Kinijai pagal 450 ppm scenarijų. CCS panaudojimas sumažina CO2 išmetimą tik tai 10 procentų. Kodėl taip yra? Antra, dėl dujų svarbos Europai. Man atrodo, kad 2030 metais, čia kur žemėlapyje parodyta situacija 20 metais, taigi iki to laiko dujos bus labai svarbios Europai. Tačiau taip pat jūs minėjome poreikį diversifikuoti tiekimą. Ir man atrodo, kad e, suskistinos natūralios dujos taip pat turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį, kad būtų galima panaudoti įvairius skirtingus šaltinius. Tačiau jūsų žemėlapyje suskistintos natūralios dujos kažkas pademonstruota, parodyta šiek tiek kitaip. Norėčiau, kad pakomentuotumėte e, suskystintų nuo darulių dujų e, diversifikavimo problemą. Ačiū, pana Tanaka, tai buvo pirmieji klausimai skirti jums, galbūt galėtumėte juos atsakyti. Labai ačiū už tos įdomius klausimus. Pirmiausia, klausimas dėl sektorinio požiūrio. Čia, kai skaičiavome 450 ppm scenarijų, mes rėmėmės labai pragmatiškais e, sumetimais. Žinoma, kalbama apie sektorinius požiūrius. Pirmiausia, pagalvokime apie nacionalinės priemonės, ką šalis gali padaryti. vykdydamas nacionalinę politiką. Na ir sektoriniai požiūris reiškia, kad plieno pramonę įmame aviatą, aviaciją, transporto sektorių ar, ar cemento sektorių. Taigi panaudojame geriausius, efektyviausius modelius. Kiek būtų galima sumažinti, sumažinti CO2 emisiją? Atsakymas yra maždaug viena gigatona panaudojus visas šias galimybės dar reikia dar sumažinti 1,8 gigatonomis iki 20 metų. Taigi panaudojame BPO šalis kaip vieną rinką. Ir kokie prekybos mechanizmai galėtų būti e, nustatyti ir kokia būtų to kaina. Atsakymas yra 20 metais 50 dolerių už vieną CO2 toną. Bandome viską žvelgti kaip galima pragmatiškiau. Vienas prekybos apribojimo mechanizmas negali išspręsti visos, proble visos pasaulio problemos. Idealiu atveju tai yra pats veiksmingiausias būdas mažinti CO2 emisijas, tačiau reikia įvairių priemonių darinio. Mes bandėme parodyti, kad toks pragmatinių priemonių uh, E, derinys gali padėti pasiekti scenarijų 450 ppm. Ir 20 metais tuomet CO2 kaina turėtų būti apie 50 dolerių, o 30 metais 110 dolerių. Mes numatome, kad emisijos iki 20 metų didėtų, o po to staigiai imtų mažėti. Be to, ES 2020 metų strategija yra įmanoma. Tačiau tada reikia, kad CO2 kaina būtų labai didelė - 50 dolerių, o po to 110 dolerių. Na ir siekiant 20 metų veiksmi, energetinio veiksmingumo tikslų, jų pasiekti yra įmanoma. dėl e, Europos rinkų klausimo. Labai įdomus klausimas. Mūsų agentūra mano, kad reikia energetikos tiekimo saugumui taikyti rinkos sprendimą, nes taip galima <clears throat> pigiausiai panaudoti, gausti pigiausius šaltinius ir jos energijai panaudoti veiksmingiausiai. Todėl rinkos požiūris čia yra sprendimas, kad Europa veiktų gerai, Europos rinka veiktų gerai, reikalinga bendra Europos energetikos rinka. Tai būtų geriausias scenarius. Jau yra įrodymų, pavyzdžiui, iš Skandinavijos šalių, kad rinka elektros bendra elektros rinka veikia gerai Ispanijoje ir Portugalijoje. Yra sukurta bendra rinka Iberijos pusėsalyje. Ir ta rinka veikia. Ir tai aiškiai rodo, kad galiausiai bendra Europos energetikos rinka, jeigu bus geros jungtis tarp šalių ar dujų tiekimo tinklas ir suderintas reglamentavimas arba vienas Europos reguliuotojas, tai tuomet toks modelis e, užtikrins e, saugo energijos tiekimą. Branduolinė energetika, taip suprantame, kad jūsų pirmininkas Baroso labai stipriai pasisakė Paryžioje prieš savaitę apie tai. Aš ten buvau ir man padarė įspūdį tai, kad, kad čia mes matome istorinį pokytį brandolinės energetikos srityje Europoje. Tai yra energet, energija be CO2 ir tai yra labai svarbi galimybė siekiant pasaulinio sprendimo. Tai nėra vienintelis sprendimas, bet yra labai svarbi sprendimo dalis. Taip, yra įvairių būdų, kaip sudaroti su brandolinėmis atliekomis. Yra šalių, kurios naudoja įvairius variantus. Šios atliekos, aišku, yra svarbi ir sudėtinga problema. Aš galiu Jums parodyti e, grafiką apie elektros gamybos kainas. Čia yra ankstyvas variantas, jį pateiksime galtinį variantą kitą, kitą savaitę. Čia atsižvelgiama į CO2 kainą, kuri yra 30 e, dolerių. Ir e, brandalinė energija yra, kaštų prasme, yra patraukliausias variantas. Ir jeigu vienoje šalyje žmonės pasirenka tokį variantą, tai mes rekomenduojame, kad tai būtų daroma, tai yra būtina sprendimo dalis. Tačiau su sąlyga, kad e, brandolinė sauga ir brandolinio koronaplatinimo sąlygos būtų griežtai vykdomos. Žinome, kad Daug besistančių šalių yra susidomėjusios branduolinę energetiką, tačiau reikia griežtai taikyti kažkokiu būdu tas e, sąlygas, neplatinimo sąlygas ir saugumo sąlygas. Dabar dėl vėjo, saulės, energetikos, kad būtų sudarintos kainos, taip pritariu, tačiau svarbiausia, kai kalbama apie atsinaujinčius šaltinius, jiems reikia vyriausybių paramos. Be to mes negalime, negalėsime tos energetikos panaudoti. Tačiau reikia nuspėjamos politikos ateityje, nežinant, kokie bus tarifai ateityje, privatusis sektorius neinvestuos į šią sritį. Taigi turime parodyti, kokios sąlygos bus taikomos ateityje ir pamažu naikinti valstybių paramą, kai technologija subręsti, tai taip pat yra būtina sąlyga. Na ir galų gale rinka pati sudarins kainą įvairiose šalise. Žinoma, kainai, Kinijai reikia CCS. Ir paskatos CCS yra anglės didėjimo kaina. Tačiau, kad ji būtų tinkama Kinijai, tai Kinija aišku turi apriboti ir numatyti priekybos sistemą CO2. CCS yra numatytas e, finansavimas pagal švarų vystimosi mechanizmą. Be to CCS neprigis. Na ir pagaliau 10 procentų mažinimo, mažinimo dėl CCS yra dėl to, kad užtrunka, užtruks daug metų, kol CCS prigis. Taigi 30 metais mes numatome kuklius e, rezultatus, kad ši technologija iš tikrųjų pakiltų nuo žemės. E, kai po to, kai bus įrodyta, kad ši technologija yra e, įmanoma, kad jį pakliūtų tą technologiją į Kiniją, tai 30 metais CCS dar nebus komerciškai naudojama, bus tik tai pradėta galbūt naudoti. 2050 metais mūsų nuomonė iš viso energetijos generavimo 50 procentų bus iš atsinaujančių šaltinių, o kiti 50 procentų brandolinė energetika ir CCS. Taigi 50 metais ši technologija bus daug svarbesnė suskistintos e, natūralios dujos yra labai svarbi galimybė. Europai iš mūsų grafiko nelabai tai aišku, tačiau matome, kad e, dujų kaina šiuo metu krinta dėl neįprastinių dujos e, šaltinių panaudojimo, pavyzdžiui, Junktinės valstijose. <clears throat> Na ir per ilgą laiką, aišku, dujų poreikis didės. Tačiau, kaip bebūtų, suskisintos natūralios dujos yra labai svarbi galimybė energijos tiekimo saugumui. Jau dabar žinome, kad daugelį Europos šalių pradedamos dėkti renginiai suskystintoms e, dujoms panaudoti. Ir, aišku, tai yra labai svarbus e, elementas Europos dujų tiekimo sistemoje. Pone Tanaka, noriu Jums ypatingai padėkoti. Kartais būna tokių renginių, susitikimų ar politinių debatų, kai iš jų išeinama ir pagalvoju, kaip gerai, kad juose sudalyvavau ir gaila, kad nesudalyvavo kiti kalbame apie energetikos klausimus, apie prūpinimo saugumą, kaip protingai atsakyti į klimato kaitos iššūkius, tikrai nepakanka vien tik numatyti gerų tikslų, tuo tvirtai tikėti arba svajoti, kad šitą pavyks nuveikti. Nuveikti pavyks, ką nors tik tada, kai pripažinsime blaiviai faktus. Ir aš būtent už tai jums ir dėkoju, kad mums pateikėte tokių įdomių faktų. Tai nėra galbūt visa tiesa, bet tai e, mums tikrai padės. Ir taip pat e, leis mums dalykiškiau vykdyti politinius debatus. Ta sunku daryti, nesvarbu, kurioje pusėje be, besėdėtum, bet visgi reikia tose debatuose faktų, kuriais remintis galima žengti pirmin. Ir mes norime daryti ne kai ką, kas e, mus tiesiog nuramintų, bet taip pat ir turėtų poveikį, leistų pasiekti rezultatų. Tikrai daugeliu atveju čia esantiems, e, manau, atvėrėte akis ir labai puiku, kai suteikiama proga pagalvoti. Tad džiaugiuosi, kad kad ir tokį vėlų metų, bet, metą, bet visgi turėjome progą su jumis susitikti ir pasikalbėti. Tikrai buvo labai įdomu. Labai jums ačiū.